Good afternoon, everyone. Welcome to the committee. First... Labadiena visiems. Sveiki susirinkę. E, norėčiau kai ką pasakyti prieš pereinant prie darbo tvarkės. E, kava bus e, prie salės dėl to, kad šiuo metu vyksta streikas. Ji nebus padalinta visiems. Dabar prasidės klausimas skirtas kovai su mokesčių vengimu, pavadinimu FATKA, ar tai yra žingsnis link tarptautinės automatinės informacijos, informacijos mainų sistemos. E, į klausimą E, pakvietėme penkis dalyvius, ypač noriu padėkoti pornui Robertui Stak ir ponui Paskalis Santamans, kurie dalyvauja mūsų klausime videokonferencijos tiltų. Taip pat e, pasisakys ponas Philip Kermot, Mike Lewis ir, ir ponia Mary Roswell. Noriu juos taip pat pasveikinti komitete ir pasidžiaugti, kad jie dalyvauja mūsų renginyje. Taigi, iš karto žodį suteikiu žo, e, ponui Robert Stack, Jungtinių valstijų išdo departamento tarptautinio e, mo, biuro mokesčių konsultavimo klausimais vadovo pavaduotojo padėjėjui. Labas rytas, man tikrai malonu kreiptis į komiteto narius. E, šiandien, šį rytą, noriu E, perskaityti savo kalbą. E, mokesčių vengimas ir bandymas išvengti mokesčių perkeliant buveinės į užjūrį e, susilaukė tarptautinio dėmesio, jungtinės valstijos dalyvauja tarptautinėse pastangose. Ir e, pas mus galėjo fatka įstatymas šiuo klausimu. E, jį Junktinių valstybių kongresas pas, e, patvirtino 2010 metais. Šį teisės aktą paremė mokesčių mokėtojai ir e, jo tikslas kovoti su užsienio filialais, kurie vengia mokėti mokesčius Junktinėse valstijose siekiant veiksmingai kovoti su mokesčių vengimu kitose užžiūrio teritorijose, pasaulinis bendradarbiavimas yra gyvybiškai svarbus. Ir Junktinės valstijos, Junktinių valstijų iždo departamentas yra uh, parengęs du uh, pavyzdinius tarp vyriausybinius susitarimus, kurių, kurių pagrindų ir sudaromos sutartys su, su kitomis jurisdikcijomis e, įgyvendinti minėtą į teisės aktą. Iždo departamentas šiuo metu bendradarbiauja daugiau nei su 75 jurisdikcijomis ir jau yra sudaręs dvi šalės sutartis su Junktinė karalystė, Danija, Meksika, Airija, Šveicarija ir Norvegija. Ir parafavo dvi šalius susitarimus su Ispanija, Italija ir Vokietija ateityje žodžio e, departamentas e, toliau ieškos e, bendarbiauti pasiruošusių partnerių, kad įgyvendintų FATKA teisės aktą. Šių metų pradžioje išdo ir, pajam, ir mokesčių tarnyba parengė išsamius galutinius su FATKA susijusius reglamentus. Ir taip buvo užbaigtas laipsnių, e, visas procesas, viso proceso kūrimas, kurio pagalba galima e, identifikuoti, taip pat e, teikti informaciją apie nemokančius mokesčių in, institucijas. Be to, siekiant e, apriboti galimą rinkos iš, padėties iškraipimą, imsimės visų žingsnių ir tai bus prioritetiniai veiksmai. Mes taip pat palaikome eksperimentinį projektą, kurį rekomendavo 17 narių dėl automatinio keitimosi informacija, kurį palaiko e, valstybės narės bei kai kurios kitos šalis. Es valstybės narės bei kai kurios kitos šalis. Ačiū, ponė Stak. Dabar suteikėme žodį kitam mūsų popietės svečiui, ponui Paskal Sanama, kuris yra EBPO e, atstovas. E, pone Santamans, jums pasisakymų jūsų skirtos penkias minutės. For the opportunity to speak uh, to you today, it, it's an honor. Ačiū, dėkoju už suteiktą galimybę šiandien jūs kreiptis. Deja, turiu pasakyti, kad e, ponas Paskal Sentamo e, paskutinę minutę suprato, kad dalyvauti negalės, taigi aš jį pado, e, pavaduoju. Aš esu atsakingas už informacijos mainus EBPO. Norėčiau Jums labai trumpai papasakoti apie tai, ką daro EBPO automatinių informacijos mainų srityje. Na, o prieš tai pasakysiu štai, ką be abejo jūs žinote, kaip mes e, dirbame tokias rytė, kaip informacijos mainai gavus prašymą. Globaliame forme buvo sukurti atitinkami standartai, dabar tai standartais vadovaujasi apie 20 narių. Kalbant apie automatinius informacijos mainus, noriu pasakyti, kad mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su ES šiais klausimais. ES atstovaujama visose mūsų posėdžiuose, tai yra tikrai labai svarbu ir mes labai glaudžiai koordinuojame darbus dėl techninių standartų, e, dėl formatų, dėl e, informacijos teikimo. Tai yra iš tikrųjų labai svarbi, svarbus mūsų darbo aspektas. 2012 metais mes pateikėme ataskaitą apie automatinius informacijos mainus ir apie tai, koks yra automatinių informacijos mainų statusą. Apie tai Los Cabos didžio 20-ko lyderiai ir kalbėjo. Taigi, dėl automatinių informacijos mainų. E, reikia pasakyti, kad šiuo metu labai dažnai automatiškai keičiamas informacija tiek ES, tiek už jos ribų. Uh, Pavyzdžiui, Danija yra pasaulinė lyderė šioje srityje. Ji keičiasi e, informacija automatiškai beveik su 70 su 75 šalimis. E, automatiniai informacijos mainai yra labai svarbi e, priemonė kovojant su mokesčių vengimu. EBPO yra sustiprinusi savo pastangas tam, kad užtikrintų saugų uh, būdą, vadovaujantis standartais, kaip galima keistis informaciją apie finansinės sąskaitas. Ir čia labai svarbu paminėti štai, ką reikia sukurti tokią e, sistemą, kuri yra globali. Taigi mokesčių vengėjai negalėtų išvengti mokesčių mokėjimo e, važiuodami iš A šalies į B šalį. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad šalių sistemos tarpusavėje būtų suderintos. Taip pat kilmės šalis taip pat turėtų uh, bendradarbiauti tam, kad būtų kovojama su mokesčių vengimu. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad uh, mokesčių vengėjai nepeidinėtų sistemos nuo vieno finansinio produkto persimesdami prie kito finansinio produkto. Balandžio mėnesį Vašingtonė įvyko dar vienas svarbus susitikimas ir buvo paprašyta, kad EBPO bendradarbiautų su didžiojo dvidešimtuko šalimis ir kad būtų pranešama nuolat apie pasiektą pažangą apie naujus e, tarptautinius standartus susijusius su informacijos mainais. Jūs tikriausiai žinote, kad e, didžiajam aštuntukui pirmininkaujantį šalis paprašė pateikti ataskaitą apie automatinius informacijos mainus tarptautinėme kontekste. Ir kaip jūs e, ką tik tais girdėjote iš Robert Stock, tai taip pat yra susiję ir su tam tikrų pilotinių projektų, kurį gyventina ne viena ES valstybė narė. EBPO yra nusiteikusi optimistiškai. Mes tikimės, kad e, laik, e, mums pavyks e, baigti darbus iki dvidž... tai pagal tuos terminus, kuriuos nustatė didys, didžio dvidešimtuko šalis. Ir taip pat mes norėtumėm atsižvelgti tai, kas jau yra padaryta, nenorime iš naujo uh, išradinėti dviračio, pavyzdžiui, kovos su pinigų plovimu srityje. Birželio mėnesį vyks dar vienas susitikimas, kur dalyvaus EBPO ir didžiojo 20-ko šalis. Ir tame susitikime bus kalbama apie tokią sistemą, kuri būtų globali, tenkintų įvairių valstybių reikalavimus, bet tuo pačiu metu ji atsipirktų ekonomiškai ir kad jie galėtų naudotis ir vyriausybės, ir finansinės institucijos. Labai ačiū už tai, kad mane išklausėte. Ačiū. Ačiū. Atsiprašau, um, pono Peros, pavadinau jūs pono Sanamans, bet nežinau, kad jo e, nėra. O dabar žodis Filipui Kermodė, mokesčių generalinio direktorato direktoriui iš Europos komisijos. Jums žodis penkiom minutėm. Ačiū pirmininkė, gerbėjom parlamento nariai, gerbėjom prelegentį. Komisija labai džiugina e, tai, jog pritarėme automatiniam keitimuisi e, informaciją, kad tai būtų standartinis bendradarbiavimas tarp mokesčių inspekcijų. Kaip žinote, Europa e, buvo pirmeivė pripažįstant tokios priemonės. Mhm E, vertę kovojant su tarpvalstybiniu mokesčių slėpimu. Valstybės narės automatiškai keičiasi tokia informacija nuo penktųjų pagal ES sandopo direktyvą. Ta direktyva kartu su tarptautiniu sustarimu e, sistema veikia už 18 e, metų, be to įdėkta informacinių technologijų sistema, kad būtų galima keistis informaciją. Sistema veikia sėkmingai jau kuris metas. Tiesą sakant, dabar santopio direktyva sudaro išsomatinę e, daugia šalę informacinių mainų sistemą pasaulyje. Ir vertėtų prisi, prisiminti, jog direktyvos jog, dėl administracinio bendradarbiavimo numato e, keitimas nuo 15 metų susio 15 dienos pagal penkias kategorijas, kai ta informacija tik tai yra ir e, komisija numato, jog reikia dėkti būtinas informacinių technologijų sistemas, kad tai būtų galima gyventi. Tai vykstantis procesas komisija e, sveikina tai, kad vadovų taryba paragino uh, sparčiai dėkti keitimas automatiškai informaciją pasauliniu, pasauliniu lygiu ką minėjo ir e, prelegentas iš Amerikos, penkios valstybės narės iškėlė iniciatyvą e, vykdyti bandomai informacinių mainų projektai. Iniciatyva rodo, kad valstybės narės sutarė dėl to, jog reikia daryti pažangą keičiantis automatiškai informaciją. Komisija dabar ketina per atimiausias porą savaičių teikti pasiūlymą kad būtų galima sustiprinti nuostatas dėl automatiško keitimosi informacija pagal administracinio bendradarbiavimo direktyvą, direktyvos išplėtimas kartu su patvirtinus peržiūrėtą santaupų direktyvą, tai komisija tikisi padaryti iki metų pabaigos, leis suderinti informacijos mainus Europos, Europos Sąjungoje su tuo, kas yra numatyta FATKA susitarimuose. Jei paimtumėm bendrą visumą informacinių mainų, e, kartais e, netgi būtų naita toliau, tačiau kas svarbu, e, tai yra sistemos kokybė valstybės narės sudaro sutarimus su JAV dėl FATKA ir remiantis tuo, aišku, valstybės narės gali um, turėti užtikrinti atitinkamą bendradarbiavimą tarpusavyje um, pagal administracinio bendradarbiavimo gamento, atsiprašau, direktyvos um, nuostatas. Uh, tačiau yra pavojus, kad galimi iškreipimai yra ir tai gali grėsti vidaus rinkai. Todėl ES masto iniciatyva būtų tvirtas pagrindas uh, Um, stiprinti automatinius informacijos mainus ES, tai užtikrintų nuoseklų e, požiūrį, kaip kad yra pagal dabartinę Europinę sistemą ir pagal nuostatas dėl informacijos mainų tarptautinių lygmenių komisija remia G20 pastangas ir ABPO e pastangas remti pasauliniu mastu automatinius informacijos mainus ir siekia numatyti pasaulinį standartą. ES yra sukaupusi daug uh, patirties automatinių mainų srityje, kaip sakiau jau, kadangi jau veikia tokia sistema kurį laiką, todėl labai svarbu, kad ES standartai ir žinios e, būtų nepamiršti, galvojant apie pasaulinį standartą. Tai reikėtų suderinti su galiojančiais standartais dėl automatinių informacinių mainų. Ir kaip minėjau kolega iš e BPO, taip pat norėčiau pabrėžti, svarbu, kad tai būtų suderinta. Aišku, svarbu yra, kad kaštai nebūtų pernelik dideli mokesčių inspekcijom ir ūkio subjektams. Taip pat norėčiau pritarti tam, na, ką sakė vienas iš prelegentų, jog svarbu yra renkti pasaulinį standartą ir svarbu, kad ES e BPO dirbtų ir toliau kartu. Ne tik tai platesnių klausimų siekiant apibriežti, kas yra automatiniai informacijos mainai, bet taip pat siekiant užtikrinti, kad naudojami uh, mechanizmai būtų suderinami. Tad aš manau, kad dirbdami kartu galėtumėm sukurti tikrai veiksmingą sistemą, kurią būtų galima e, tinkamai valdyti e, mokesčių inspekcijoms ir tai pasitarnauti ūkio subjektams. Ačiū, ponė Kermat. Dabar e, žodis ponui Lewis. Action Aid, Eurodad organizacijos politiniam patarėjai. Penkiams minutėms. Ačiū pirmininkė. Mano organizacija yra nepaprastai dėkinga kalbėti komitete e, tokiu momentu, e, kuomet atsivelėte galimybių ir e, kovojant su mokesčiu mokesčių vengimu. ActionAid organizacija veikia 8 Europos šalise, 37 pasaulio e, šalise, tai yra m, mm, tarptautinės plėtros organizacija. Mes e, tikrai galėtume daug pasakyti apie FATKA teisės akto vaidmenį užtikrinant e, pasaulinius mainus, mo, mokestinės informacijos mainus. Ir plėt, atsirandant tokiai, tokiam standartiniam e, informacijų mainų procesui visos šalis. Svarbiausia, kad besivystančios šalis galėtų prisijungti ir kad e, lengvatinės mokesčių zonos ir e, konfidencialumą užtikrinantos jurisdikcijos prisijungtų. Ir mes džiaugiamės tuo, kad atsiranda tarptautinis standartas. Ypač džiugu, kad e, yra atsirado galimybė, kad jungtinės karalystės užžiūrio ir susijusios teritorijos prisijungs prie didžiojo penketo neseniai pradėtos informacijos mainų iniciatyvos. Mūsų galva tų e, konfidencialių jurisdikcijų atsiverimas pakeistų visą situaciją. Noriu atkreipti komiteto dėmesį į tris galimas kliūtis, kurios gali trukdyti fatka e, pobūdžio standartinių informacijos mainų sistemos atsiradimui. Ir tos kliūtis Man atrodo, puikiai žinomams e, tiems, kurie dirba ABPO ir kitos organizacijose, kad, tai, kad užsikrintų, kad tai taptų tarptautiniu standartu. Visų pirma, dvi šaliai JAV susitarimai pagal FATKA ir e, Europos e, didžiojo penketo FATKA projektas priklauso nuo didelių e, išsivyšiusių valstybių e, apsisprendimo bendradarbiauti. Tie dvi šaliai ir daugia šaliai susitarimai neapima besivystančių valstybių, jos yra E, paliktos vienos ir iškyla pavojus, kad viskas apsiribos Europos sienomis, ES sienomis ir nebus galimybės E, išgauti gauti informacijos iš, iš slaptumą užtikrinančių jurisdikcijų. Todėl baiminamės, kad atsiras e, dviejų lygių sistema. E, tai reiškia, kad besistančios valstybės e, turės tenkintis e, žemesniais informacijos mainų standartais. Ir valstybės na, valstybėms, es valstybėms narėms ir komisijai toliau darant žingsnius. Svarbu, kad jos neapsiribotų tik e, eksperimentinė didžiojo penketo iniciatyva, bet kad siektų įtraukti ir kitas e, valstybių narių, mm, es valstybių partnerės sudarėse sutartis mokesčių srityje. Toliau, FATKA ir didžiojo, FATKA didžiojo penketo projektas taps e, pasaulinė bendrai prieinama platforma E, standartai, kurio, kuriais jos bus grindžiamos, turi e, būti priimtini ir besivystančiams valstybėms užtikrinti ir jų prieigą prie informacijos, nes ne visada e, turi reikalingų gebėjimų. Ir jau dabar egzistuoja asimetriškas bendradarbiavimas su besivystančiomis valstybėmis, pavyzdžiui, priekybos srityje. Manome, kad mokestinių informacijos mainų srityje e, situacija galėtų būti e, panaši. Žinoma, e, tokia, toks asimetriškas bendradarbiavimas su slaptomis jurisdikcijomis turėtų būti apribotas laikė ir kada aš kada tai baigtis. Taip pat mes manome, kad reikalingas gebėjimų kūrimas vyktų, kad būtų sutikta reikalinga parama ir kad tos jurisdikcijos, kurios nebendradarbiauja abipusiškumo pagrindu, imtų bendradarbiauti abipusiškumo e, pagrindu. Ir esame dėkingi už šias iniciatyvas. E, taip pat, kalbant apie informaciją, apie įplaukas užyra teritorijose ir finansinį e, turtą, ta informacija tikrai būtų naudinga besimystančiams valstybėms. Tačiau e, reiktų nepamiršti, kad e, ir kitokios rušies informacija būtų naudinga besistančiams valstybėms su mokesčiai susijusi informacija. Taip pat E, tai galėtų e, tapti pagrindu. Gavus tokią informaciją, e, pavyzdžiui, galima būtų apsispręsti, ar reikia atlikti bendrą auditą. Ir čia galime kalbėti apie special, Įdomu yra tai, kad nei viena ne ES esanti e, mokestinių lengvatų teritorija dar nėra prisijungusi prie tokių susitarimų. Todėl nors tas siekis sukurti tarptautinę fatką sistemą yra labai vertingas dalykas, svarbu, kad e, konfidencialumą užtikrinančios jurisdikcijos visų pirma prisijungtų prie to bendradarbiavimo. Ačiū. Indeed, labai ačiū. Na ir galiausiai suteiksiu žodį poniai Mari Rosval. Ji yra Europos bankų federacijos fiskalinio komiteto pirmininkė. Prašom, jums skiriamas penkias minutės. Uh, Ačiū pirmininkė. Ponės ir ponai, visų pirma, e, federacijos vardu norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame klausime. Ačiū už suteiktą galimybę išsakyti mūsų nuomonę apie šiandien nagrinėjimą labai svarbų klausimą. Kai FATKA buvo patvirtintas JAV prieš porą metų, Europos bankai ir kitos finansinės institucijos labai greitai supratė, suprato, kad ši JAV iniciatyva turės didžiulį poveikį ir Europai. Kalbant apie demokratinę ir teisinę perspektyvą, tai JAV buvo labai kritikuojama dėl viena šalio požiūrio. Iš tikrųjų, kaip viena šalis gali primesti savo teisę kitoms pasaulio šalims, net be jokių konsultacijų ar diskusijų. Uh, Europoje paprastai, kai yra kažkoks tai susitarimas, dažniausiai pagrystas EBPO standartais, jis yra aptariamas. Nuo pat pradžių EBF, kurie atstovauja 4500 bankų Europoje, savo bankams nariams, savo bankus norius sukvietė į formą padiskutuoti apie FATKą. Taip pat uh, E, buvo e, diskutuota ir su JAV išdo departamentu bei IRS. Ir iš tikrųjų e, paaiškėjo, kad jeigu JAV institucijoms reikėtų perduoti jautrius asmeninius duomenis, tai pažįsta Europinę teisę. Mes dėjome daug pastangų ir šiandien jau pasirašėme dvišalių susitarimų IGA. GA Kaip sakiau, likščiol yra pasirašyta mažiau negu kad dešimt susitarimų, turint omeny, e, per kiek laiko bankai susitarimus turi gyventinti. Mes esame tikrai labai susirūpinę dėl to, kad viskas vyksta taip lietai. Remiantis standartiniu modeliu, institu, finansinės institucijos iš tikrųjų turėtų iki šių metų pabaig, e, gruodžio jau būtų sukūrusios savo sistemas. Mes dar gerai nežinome, kokios turėtų būti tų sistemų detalės ir galiu pasakyti, kad FATKA iš tikrųjų kelia labai daug iššūkių Europos bankams. Mes manome, kad e, tą datą reikėtų atidėti tam, kad e, Europos bankai spėtų pasiruošti. Yra du modeliai. Pirmas modelis ir antras modelis. Daugelis ES valstybių narių uh, pasirenka pirmą modelį, tai reiškia, kad informacija būtų tiesiogiai perdodama vietiniams mokesčių institucijoms, o ne IRS. O tada vietos institucijos tokią informaciją galėtų perduoti JAV. Mes manome, kad ateityje reikėtų pagerinti automatinių informacijos mainų susitarimus, tai turėtų būti pagrindinis principas. Iš administracinės perspektyvos galiu pasakyti, kad FATKA įgyvendinimas pagristas pirmų modelių reikš, kad bankai turi tenkinti du pagrindinius reikalavimus. Visų pirma, jos, jie turės peržiūrėti jau dabar egzistuojančius e, klientų duomenų bankus, bazės ir išsiaiškinti jų duomenis, tokius kaip adresas, telefono numeris, e, san, e, transakcijos į JAF ir taip toliau. Ir antra, reikės sukurti uh, sudėtingą sąskaito atidarimo procesą tam, kad būtų galima identifikuoti, kad štai kažkoks JAV pilietis bando atsidaryti sąskaitą. Taigi mums reikės tokių sistemų, kurios padės aptikti pasikeitimus kliento asmeniuose failuose. Tai yra didžiulis iššūkis finansų institucijoms ir mes iš tikrųjų turėsime labai daug dirbti, rengdami projektus ir patirsime uh, daug kaštų keisdami informacinių technologijų sistemą arba įtraukdami naujas funkcijas į egzistuojančias sistemas. Gal, jūs ir galvojate, kad bankai turi tik vieną sistemą, kur tvarko visus e, klientų duomenis, bet tikrai labai retai taip yra. Iš teisinės pusės reikia atsižvelgti ir į, į kitus įvairius aspektus. Pavyzdžiui, ES bankai jau turi tokias sistemas, e, kurios atitinka taupimo pajamų apmokestinimo direktyvos reikalavimu. Remiantis komisijos e, duomenimis, daugiau kaip 3,7 e, milijonais įrašų buvo apsikeista 2010 metais. 2010 metais pagal direktyvą buvo apsikeista 3,4 milijonais įrašų. Taip pat noriu pabrėžti, kad būtina atsižvelgti jau galiojančius teisės aktus, rengiant naujus standartus ir reikalavimus. Yra būtina, kad būtų vengta dvigubo ataskaitų teikimo, nes tai reikš papildomus kaštus bankams ir jų klientams. Taip pat yra būtina, kad bet koks vidinis ryšys tarp dabartinių direktyvų ir kokiu nors būsimų fatka susitarimų būtų visiškai aiškus teisinė prasme. Ir būtent čia komisija labai svarbus tenka vaidmuo. Mano antroji pastaba yra susijusi su atsiperkamumu. Politikos kuriejai galbūt ir norėtų, kad šalis geriau keistųsi informaciją, tačiau kyla klausimas, ar mokesčių institucijos iš tikrųjų galės susidoroti su visu tuo informacijos rautu. Aš jau pateikiau 2010 metų duomenis. Na ir baigdama noriu pasakyti štai, ką e, politikai turėtų pagalvoti apie pagrindinius principus, kuriais, turėtų, kuriais vadovantis turėtų vykti informacijos mainai mokesčių tikslais. Galbūt reikėtų vadovautis riziką pagristų požiūrių, keistis tik būtiną informaciją. Jeigu vyriausybės pasirinktų fatką požiūrį, tai tuomet reikštų, kad labai padidėtų e, informacijos srautas ir uh, Galbūt politikams tai ir patiktų, bet tai reikštų, kad naudinga informacija tiesiog pasimestų informacijos sraute ir su jie negalėtų dirbti vietiniai mokesčio administratoriai. Ačiū. Labai ačiū, poniai Rostal. Dabar pradėsime bendras diskusijas su šio komiteto nariais. Pirmiausia, sutiksiu žodį šešėliniam pranešėjui iš EPP e, frakcijos. Atsiprašau, pranešėjai, poniai Pekarin. Savo vardu norėčiau padėkoti visiems prelegentam už labai naudingą, e, vertingą informaciją įdomius požiūrius, nes atrodo dabar pereiname nuo kalbų apie geresnį mo mokesčio administravimą prie konkrečių e, e, žingsnių. Norėčiau išskirti porą svarbių dalykų, prisimindama parlamente vykusias diskusijas jums leidus. Uh, Mm, Atėjus metui norėčiau, kad ir prelegentai galbūt galėtų pateikti minčių šiais klausimais. Pradėsiu nuo to, ko baigė paskutinis prelegentas, ne vienas jūsų jau tai, taip pat minėjote. Tai e, suderinamumas. Manau, kad e, dabar pats metas, kad ir mes ES, e, ir JAV, ir BPO kartu e, pasistengtumėm parengti e, projektus e, dėl, dėl tos pagalbos, kaip tai būtų galima taikyti visame pasaulyje, atsižvelgiant į santapo direktyvą, atsižvelgiant į naujas um, iniciatyvas dėl mokesčių slėpimo ES ir atsižvelgiant į FATKA nuostatas JAV. Žinoma, Pirmas e, klausimas, jau ilgai mūsų e, aptariamas, tai informa automatiniai informacijos mainai, kaip užtikrinti, kad visos pajamos iš visų šaltinių ir visų mokėtojų būtų, mm, automa, būtų e, notifikuojamos atitinkamoms mokesčių administracijom. Uh, E, čia kol kas dar nebuvo minėtas vienas dalykas, tai procesas vykstantis ES. Žinau, apie tai kalbam ir taptautinių lygmenio. Ir uh, Manau, kad e, mums e, reikės mokesčių mokėtojų identifikavimo e, numerių tarptautinių lygmenių, kad būtų galima identifikuoti ir įmonės ir tai palengvins darbo įvairių dalyvių ir administracijų. Ir tai užtikrins ir saugumą, taip pat yra mokesčio mokėtojų požiūrių. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, be automatinio informacijos mainų, tai tai, jog reikia aukšto ligmens domenų apsaugos ir pačių mokesčių mokėtojų teisų aukšto lygio apsaugos. Trečia, ką norėčiau paminėti, tai papildomi veiksmai, E, kurių ragina imtis parlamentas savo pranešime. E, dėl to, kad galbūt e, galėtumėm dėl to susitarti pasaulinių lygmenių ir ES, tai būtų informacijos mainai dėl, dėl apskaitos, remiantis direktyvomis ir pasaulinėmis teisinėmis nuostatomis, tai būtų taikoma tarptautiniam bendrovėm ir pagal tai būtų galima išsiaiškinti ir, ir, ir pajamas, ir mokesčius sumokamus atitinkamus šalise. Ketvirta, ką norėjau paminėti, tai bendra apibrieštis mokesčių rojų ir kad ta apibrieštis turėtų būti veiksmingesnė, kaip kad ir numato savo apibrieštė BPO ir pasaulio Europos Sąjungos lygmenių reikėtų pasirūpinti, kad įmonės kurios laiko savo lėšas mokesčių e, rojose, negautų subsidijų, negautų e, paramos ir ta apibrieštis leistų mums e, kai kuriais atvejais, sunkiais atvejais galvoti apie banko licencijos šaukimą tų bankų, kurių, kurie vykdo savo veiklą valstybėse, kurios atitinka mokesčių rojo apibriešti. Ir paskutinis mano pastebėjimas, tai koordinuoti veiksmai skirti kovai su pinigų plovimu. Manau, kad būtų labai naudinga, jei abi pusės e, susitartų ir tarp Atlantinių lygmenių ir pas, pasaulinių lygmenių dėl E, dėl kovos su e, mokesniu sukčiavimu, kad tai būtų e, laikoma kova su mokesčių plovimu ir atitinkamos sankcijos būtų numatytos. Ačiū, ponė Pietikainen. Dabar išklausysime visų politinių frakcijų atstovų, paskui vėl grįšime prie mūsų kalbėtojų ir paskui suteiksime galimybę kitiems komiteto nariams pasisakyti. Ir dabar socialistų frakcijos vardu žodis ponė Lisai Ferreirai. Ačiū pirmininkė, aš nesu pranešėja. Moise Kleva yra pranešėja šiuo. Šią temą noriu padėkoti Jums už visus pasisakymus. Turiu keletą klausimų. Pirmasis. Mm, susijęs su strategija skirta nebendradarbiaujančioms jurisdikcijoms, nes jei mainai vyks tik tai nedidelėje šalių grupėje, informacijos mainai vyks nedidelėje šalių grupėje ir nebus jokios strategijos siekio žingsnių e, blokuoti nebendradarbiaujančias jurisdikcijas ir mo, lengvatinių mokesčių zonas mes dėl to nukentės mūsų visuomenė ir paliksime nuo šalyje neskaidriausius sandorius. Žvelgiant į šią BPO, e, didžiojo dvidešimtuko perspektyvos, kokią strategiją reiktų pasirinkti ir kokiu mastu Europos Sąjunga ir dalyvaujančios jurisdikcijos, ypač JAV, kiek spaudimo jūs esate pasirengę daryti, kad ši sistema taptų skaidresnė ir kad bendradarbiavimas vyktų. Nepamirštant to, kad pirminis juodasis sąrašas, kurį pasiūlė EBPO, buvo paskui visiškai perrašytas, e, ne, nepatikrinus, ne, nesižvelgus į rekomendacijas, tai, tai yra tikrai aktualu. E, Kitas mano klausimas yra tiesiogiai skirtas ponui Kermod, teksud direktorato atstovui. Svarbu suvokti, kodėl nėra galimybių arba iki šiol nebuvo galimybių suvokiant tai, ką, ką jūs minėjot, kad iškyla rizika, kad Europa susiskaldys dvišalių sutarčių pagrindų kurios e, nebūtinai užtikrins e, informacijos mainus viduje. Viduje, manai, turi būti netgi aktyvesni nei su likusiu pasauliu. ES turi, visa ES turi sudaryti tarptautinę sutartį su JAV remiantis sutarties 118 straipsnių, kad būtų, kad pasiektume tam tikrų tikslų. Ir paskutinis mano klausimas taip pat skirtas komisijai. Koks tvarkaraštis numatomas teikiant teisės aktų pasiūlymus. Jūs sakėte, kad peržiūrėsite indėlių direktyvą, taip pat mokesčio administravimo direktyvą. Ko, ko, ko, kada tai turėtų vykti? Ir dar vienas klausimas. Apskaitos standartų suvienodinimas, suartinimas. Tai bus tikrai svarbus, svarbių veiksnių kad būtų galima tiksliau įvertinti e, sandorių apmokestinimą, taip pat tarptautinių, e, iš, iš, įvertinti tarptautinius aspektus. Ir čia dar mūsų laukia nemažai darbų. Ačiū, ponė Fereira. Alde frakcijos vardu, ponė Sofija Intveld. Ačiū, pirmininkė. norėčiau šiek tiek pakreipti šias diskusijas, nes klausimas vyksta dėl to, kad aš daugelį mėnesių raginau jį surenkti ir aš siūliau kalbėti ne apie mokesčių vengimą ir kovą su šiuo reiškiniu. Diskusijos, bendros diskusijos šią temą vyksta ir bendrai visi sutarė, kad būtina kovoti su mokesčių vengimu, kad tai yra nemoralu. Bet fatka yra užsienio valstybės teisės aktas, kuris tiesiogiai taikomas ES teritorijoje ES piliečiams. Ne, būkime sąžiningi, jis galioja, tas teisės aktas taikomas ne tik JAV piliečiams, bet ir ES piliečiams, kurie yra susituokę su JAV piliečių piliete, kurių, piliet, kurie turi dvigubą pilietybę, kurie palaiko nuolatinius verslo santykius su JAV, kurie yra studijavę JAV, kurie lankosi JAV. Uh, akademiniais tikslais. Taigi tas teisės aktas galioja ne tik jungtinėse valstijose, bet ir čia. Aš noriu paklausti visų, ar mes būtume tokie pat nuolankus ir nuolaidus, jeigu Rusijos vyriausybė arba Kinijos vyriausybė nuspręstų žengti tokį patį žingsnį, ar mes visiškai nesame savo juridinės teisinės sistemos savininkai. Sa šeimininkai savo jurisdikcijoje fatka e, turi apimti demokratinį procesą. Turime nepamiršti ir parlamento e, sutiktos kontrolės, e, demokratinės kontrolės kompetencijų. Todėl aš norėčiau šiek tiek pakoreguoti diskusijų, e, diskusijų temą ir kalbėti apie užsienio e, teisės aktų galiojimą mūsų teritorijoje. Aš labai džiaugiuosi, kad e, dalyvauja JAF atstovai ir ABPO e atstovai videokonferencijos, video tilto pagalba. Tačiau manau, kad tikrai mm, padarėme klaidą nepakvietę duomenų apsaugos pareigūno šį renginį, nes uh, su duomenų apsaugos pareigūnu, bet bent jau reiktų pasikonsultuoti dėl panašių politinių žingsnių ateityje, jeigu sudaromos transatlantinės sutartis, dvišalės sutartis su e, tarp JAF ir ES. Tai su domenų apsaugos pareigūnų būtina konsultuotis. Kaip jau sakiau, kova su mokesčių vengimu yra mums visiems artimas ir suvokiamas tikslas, čia daug kalbėti nėra apie ką tačiau kaip demokratė nemanau, kad e, politika turi būti primetama. Politikos plovimas yra nieka geresnis dalykas nei mokesčių vengimas ir norėtume prastumti teisės aktų per užpakalinės duris. Ir galiausiai praėjus 14 mėnesių po raginimų komisijai e, su leisti susipažinti su informacija, sužinoti, kaip vyksta, prašymų nušviesti mus, kaip vyksta dėrybos su JAV. Mes vis laukdavome atsakymo, kad Ne, mes šnekamės, tai ne mūsų kompetencija, tai yra valstybių narių kompetencija, tačiau kai paprašiau galimybę susipažinti su dokumentais, paaiškėjo, kad yra tūkstančiai dokumentų. Ir tie keli dokumentai, kurie man buvo uh, perduoti. Iš esmės buvo visi užtušuoti išskyrus puslapių numerius ir neįmanoma e, sužinoti, su kuo jūs komunikavote, e, su kuo tarėtės. Gaunu informaciją tik apie tai, kad e, nusiustas laiškas raštas kažkokiai tai JAF agentūrų institucijai ir ten kalbama apie na, būsimą e, transatlantinę e, duomenų, duomenų mainų sutartį. Taigi, ponia komisijos atstovė, norėčiau, kad atskleistumėte visą tą informaciją. Jūs norite, kad piliečiai atskleistų privačią informaciją apie save, vis, visus savo duomenys patiktų. Manau, piliečiai turi teisę žinoti, uh, dėl ko jūs kalbatės. Jeigu jau kalbame apie mokesčių vengimą, tai visi klausimai čia turi būti sprendžiami skaidriai, demokratiškai, užtikrinant parlamento kontrolę. Ir aš kreipiuosi kolegas, mes irgi turime pas, atlikti savo, nepamiršti savo pareigos, o ne tik pasirašinėti automatiškai po viskuo. Abipusiškumas. Daug kalbame apie abipusiškumą. Norėčiau žinoti, kaip tai atrodo praktikoje ar iš tikrųjų praktikoje abipusiškumas yra, kurios yra pastačios transatlantinės sutartys. Visur tas magiškas žodis vartoja, tačiau praktikoje abipusiškumas nereaguoja. Dėl tarp vyriausybinių susitarimų jie pasirašomi, tačiau jie problemų neišsprendžia. Problema tiesiog yra perkeliama nuo finansinių institucijų, na, kad tai geras dalykas, kodėlgi jos turėtų būti apsunkintos ir būti atsakingos už neteisėtą duomenų perdavimą. Bet tai, kad yra pasirašomos sutartis tarp valstybių narių vyriausybių ir JAV, dėl to duomenų perdavimas teisėtų netampa. Ar aš turiu galimybę supažinti su Europos komisijos e, vidiniu raštu, kuriame komisijos tarnybos pripažįsta, kad duomenų perdavimas uh, vyksta pažeidžiant ES teisės nuostatas, kodėl komisija to klausimo neiškėlė. Mes norime, kad vykstų domenų mainai, norime, kad e, vyktų kova su mokesčių veigimu, bet kad tai vyktų remiantis e, teisė teisų pagrindų ir kad piliečiai žinotų, kokios yra jų teisės, nes jie to nežino. Taigi, tarp vyriausybinė sutartis nėra problemos sprendimas ir norėčiau komitetui pasiūlyti kreiptis į domenų apsaugos pareigūną ir paraginti jį išanalizuoti tarp vyriausybinės sutartis ir e, paskelbti savo nuomonę jei sudartis pasirašomos, tai turėtų būti ES-JAV transatlantinė sutartis, o ne kažkoks miglotas, neaiškus dvišalis susitarimas, kuris neturi tvirtų apsauginių nuostatų. Ir tai turėtų būti įmanoma. Ir galiausiai tai, kad atsidūrėme tokia situacijoje, kuomet džiaugia, kad trečiųjų valstybių statymai ima galioti mūsų teritorijoje, yra ES silpnumo požymis. Galime kaltinti tik save, nes nesugebėjome patvirtinti savo politikos. Vėlgi, galbūt FATKA modelis yra puikus, reikia juo labiau pasidomėti, bet Iš principo, jeigu ponas Putinas ateis ir pareikš, aš turiu fatką, Rusijos fatką parašytą kirilicą, mes lygiai taip pat mielai e, jai pritarsime arba jeigu tą pasiūlys kinai, manau, tai yra esmė. Ačiū. E, Labai ačiū, ponė Invelt. Trumpa pastabėlė. Duomenų apsauga yra ne mūsų komiteto kompetencija, kaip žinia, tai yra lybė komiteto kompetencija. Pirmininkė, atleiskite, tai yra klausimas. Mes jų galėjome čia pakviesti žmonių, kurie galėjo pasisakyti šio klausimu. Duomenų perdavimas yra labai uh, svarbi duom, informacijos mainų dalis. Mes norime gero susitarimo, gerų taisyklių. Uh, Ir man atrodo, kad domenų perdavimas čia yra labai svarbus elementas. Taip, jūs teisi. Iš tikrųjų, vis dėlto svarbu pabrėžti, kad mūsų komitetas nėra kompetitingas domenų apsaugos rytyje. Dabar žodis ponui Gigold. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šiame klausime. Ačiū ir mūsų svečiams, kurie yra kitoje Atlanto pusėje. Tikrai labai džiugu, kad galime apie tai padiskutuoti. Visiškai pritariu tam, ką pasakė Sofija. Iš tikrųjų, ES kol kas dar nerado tinkamų sprendimų kovoje su mokesčių vengimu. Tai nepavyko ir EBPO, nes kyla vis tokios pačios problemos, reikia konsensuso praktiškai abi institucijos e, susidūrė su tokia problema, kad šalis, kurios yra vadinamos mokesčių rojais, blokuoja visus pasiūlymus. Dabar JAV nusprendė nebelaukti tarptautinių susitarimų su tomis šalimis, su kuriamis neįmanoma susitarti, bet nusprendė e, nustatyti sąlygas finansinių paslaugų teikėjams tam, kad e, galėtų žino, žinoti, ką daro JAV piliečiai. Ir iš tikrųjų tai suteikia galimybių dabar pasiekti tikros pažangos ir Europos Sąjungoje. Ir aš manyčiau, kad vietoj to, kad mes kaltintumėm mūsų e, kolegas Amerikoje, mes jiems turėtumėm padėkoti, nes dabar dėl šio išorinio faktoriaus mes rimčiau vertiname visą situaciją. Austrija ir Luksemburgas, kitos šalis, jeigu dabar kažką ir padarys, tai dėl to spaudimo, kurį daro JAV. Ir tikrai labai įdomu pastebėti, kad kai kurie oponentai, kurie e, remia mokesčių e, rojų, jiems pasakyčiau štai, ką mums reikia, kad visos 27 valstybės narės pasirašytų susitarimą su JAV, kur, kuris pakeistų dvi šalių susitarimus. Taip pat, be abejo, mes turėtumėm teikti pirmenybę susitarimui, kurį pasirašytų visos 27 valstybės narės. Bet galbūt iš tikrųjų visų pirma galėtų pradėti imtis veiksmų tos penkios šalis, kurios nori jų imtis. Man atrodo, kad mes turime rimtai vertinti visus klausimus, bet turime laikytis pagrindinio požiūrio, kuris išdėstytas fatka, nes tik jis gali duoti rezultatų. Aš studijavau istoriją, kaip kovojama su mokesčių vengimu. Dar 1920 metais tautų lygoje tai buvo pradėta, bet vis dėl mes pažangos nepasiekėme, vis dar kovojame. Ir aš tikrai, Sofi, norėčiau, kad jūs taip pat ambicingai, e, kaip kalbėjote apie duomenų apsaugą, kalbėtumėte ir apie kovą su mokesčių vengimu. E, tuomet manau, kad tikrai sutartumėm. O dabar keletas konkrečių klausimų. Taigi, norėčiau pateikti porą klausimų mūsų kolegai JAV. Deja, kol kas dar nežinome konkrečių taisyklių susijusių su FATKA. Jos dar nebuvo paskelbtos, kiek aš žinau. Ir man kyla abipasiškumo klausimas. Aš noriu pasterauti, ar jūs leisite, kad galiotų abipasiškumo klausimas principas ir bendradarbiaujant su Delevaru ir kitomis e, JAV valstijomis, kur praktiškai galima e, atid... E, įsteigti įmonę, nenurodant jos savininko. Ar JAV ir čia imsis veiksmų? Ar mes galėsime apie tai irgi žinoti? Ir dar kitas klausimas Europos bankų federacijos atstoviai. Labai nustebau išgirdęs, ką jūs pasakėte. Jūs sakėte, kad yra rimtų teisinių abejonių, nes jūsų federacijos nariai ir kai kurios valstybės tikrai labai priešinosi, tiksliau, labai pasisakė už automatinį, automatinius informacijos mainus, nes tai turėtų padėti kovoti su mokesčių vengimu ir aš uh, nemačiau jokio aiškaus pareiškimo iš jūsų federacijos šio klausimu. Galbūt jūs galėsitumėte aiškiai pasakyti, ar buvo kažkoks tai viešas pareiškimas, ar jūsų federacija atliko kokį nors tyrimą, e, išnagrinėjo ir e, dabar tai yra ateitį, kaip kovomas su mokesčių vengimu, kaip, kad, kaip kovoja jūsų narės. Dabar kreipiuosi į EBPO atstovą ir noriu pasiteirauti, ką reiškia tie automatiniai informaciniai mainai. Anksčiau informacija buvo teikiama gavus prašymą ir viskas vyko labai lietai. Dabar jūs tokių prašymų atsisakėte? Supratote, kad toks požiūris neveda niekur ir kad dėl to reikia automatinių informacijos mainų. Dabar noriu pasitirauti komisijos. Uh, Kada konkrečiai turėtų vykti dėrybos su trečiosiomis šalimis, kokios yra datos? Ir taip pat norėčiau pasiteirauti, koks yra jūsų vaidmuo, kaip jūs padėsite penkioms šalims, kurios tuo pat metu derasi dėl bandomųjų projektų. Nelabai suprantu tarpusavę sąryšę. Ačiū. ECR, Ačiū. ECR vardu žodis ponai Striešiukai. Ačiū pirmininkė. Mano kalba nebus tokia emocinga kaip ponios Sintfeld. Kita vertus, suprantu didesnę dalį to, ką jį pasakė ir galiu užtikrinti, kad Kinija artimiausioje ateityje tikrai nepriims kinietiško fatka akto. Ačiū visiems kalbėjusiam už tai, kas buvo išsakyta. Pone Rosval, jūsų poziciją vertinu labai rimtai šiuose diskusijose. Pirmiausia, du dalykus, ką Jūs pasakėte, tai Jūsų išvados, kurios yra tam tikras užsleptas įspėjimas, teisė, kur rinkams tai vertinu. Ir norėčiau iškelti porą klausimų. Greičiausia, uh, fatka e, projektas buvo grįstas gerais norais, bet gali tapti monstru, tai gali tapti kliūtim veiklai tarp valstybinių lygmenių ir galbūt iš dalies šį klausimą galėtų atsakyti komisija. Aš to bijausi. Suprantu, koks tikslas, kuo tai grindžiama, kita vertus. Uh, turime nepamiršti, kad ekonominis augimas, ekonominė uh, veikla negali būti įtkai, įkaitų to, kas vadinama fatka. Antra. Fatka gali lemti, jog susidarys palankesnės sąlygos biurokratiniams reikalavimams, o tam gyvendinti e, reikės e, lėšų ir galbūt pane Roza galėtų tarti porą žodžių šio klausimu. Visiškai e, pritariu ponios Infeld nuogastavimam dėl asmens domenų apsaugos, visiškai tam pritariu ir tuo klausimu esu jūsų pusėje. Uh, Galbūt e, Europos komisijos atstovas ponas Kermont galėtų čia daugiau ką pasakyti. Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau iškelti. O kokiagi ekofino ministrų pozicija? Ar šis pasiūlymas jau aptartas ekofin ministrų taryboje? Uh, ir e, kokia pozicija būtent šitos sudėties ministro. Ačiū pano Istreikui. Dabar žodis ponui e, Stakui per videokonferencijos ryšį. Galbūt norėtumėt pakomentuoti tai, ką sakė mano kolegos. Pone Stakai ar, ar jis ten tebėra, nežinau. Tad tuo tarpu žodis ponai Pros atrodo jo irgi nematyti. Pone Stakai, ar girdite mus? Norėčiau suteikti Jums žodį, kad e, pakomentuotumėte tai, ką sakė mano kolegos. Ar galėtumėt kalbėti? atsiprašau, buvau praradęs ryšį, bet tik tai porą pastarų minučių, tai turbūt e, didesnę dalį klausimų girdėjau. Pirmiausia, dėl fatkai gyvenimo greičio. Kaip buvo minėta, aktyviai diskutuojame su 25 jurisdikcijom, bet kalbant apie Europos bankų federaciją, tai e, gal pasiūlytumėm, kad būtų naudinga federacijai dirbti su savo valstybėm, e, kad e, jų vyriausybės kalbėtųsi su mumis, kad galėtumėm daryti pažangą su kitom valstybėm kalbantis. Atrodo, yra problema su video ryšiu. Ar girdite mane? Girdime jūs. Gerai, dėl spartos. Norėčiau pasakyti tik tai tiek kad e, duomenės bus įrašomi tik tais nuo 15 rugsėjo 15, tai mes suprantame, kad toks yra reikalavimas ir laiko yra numatyta pakankamai. Dėl pasaulinių jurisdikcijų traukimo, kad ta problema nebūtų perkelta nuo tų, kurios uh, laikosi šitų nuostatų ir kurių nesilaiko, ir tai atitinka fatka nuostatas ir tam, kad būtų įgyvendinta. JAV sako atitinkamam valstybėm, jeigu norite investuoti JAV rinkoje pagal mūsų įstatymus, turite sudaryti sutarimą su mumis, kad mes galėtumėm sužinoti, kurie uh, E, JAV piliečiai e, ir kurios įmonės turi sąskaitas jų bankuose. Ir e, tai sėkmingai veikia, tos valstybės kalbasi su mumis ir turbūt pasaulį nudžiugins tai, kad galų, galų gale mes su tom valstybėm pasirašym sutarimus. Toliau, dėl teritorinio aspekto, tai siejasi su tuo, ką aš ką tik tai pasakiau. Aš tik manau, kad e, šios dienos klausimų dalyviai supranta, kad gyvenimą fat, fatka rūpinasi savo rinką, nenori sukelti grėsmės, jeigu mes norime, e, kad kad būtų investuojama JAV rinkoje, JAV, JAV biržoje, mes tik tai norime, kad jūs pasi, pasirūpintumėte e, kova su mokesčių vengimu. Ir ypač turint galvo, galvoje, kad e, gyvename taupimo laikais ir kai nemokami mokesčiai yra, na, mes norime, e, kad tai, kai tai nebūtų, bet mes sakome, jeigu jūs norite dalyvauti mūsų e, sistemai, turite pasirūpinti, kad būtų laikomasi mūsų nuostata. Tarp valstybės sutarimai yra e, abipusiai. Susitariama keistas informacija apie, pavyzdžiui, dividendus, tos informacijos yra labai daug ir taip jau surinkama, kartais daugiau negu kad numatoma e, fatka. Pagal mūsų įstatymus administracija į savo biudžeto pasiūlymą įtraukė nuostatą, kuri leistų ją finansiniam institucijom e, e, vykdyti ekvivalentiškus mainus Ir kadangi ją e, ja, politinė sistema skiriasi nuo kitų valstybių, mes turime daryti tai per kongresą ir esame pasirengę tai daryti. E, kai tai padarysime, čia dėl, e, dėl varo valstijos atsakysiu. Mes tikėsimės, kad ir reikalausime, kad mūsų finansinės institucijos e, praneštų apie asmenis ir e, subjektus, e, kaip kad tai daro ir ne JAV institucijos pagal tarp vyriausybinius susitarimus. Ačiū Jums labai ir tikiuosi, kad atsakiau užduotus klausimus. Ačiū ponė Starkai. Dabar suteiksiu žodį ponui Pūros, jeigu jis dar ten. Pony Purs iš EBPO man atrodo, kad e, su juo ryšys nutrūko, todėl dabar žodis ponui Kermod, o po to žodis ponui Prus. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu atsakyti tai, kas man pasirodė panašu į klausimus, užduotus tiesiogiai man kaip komisijos atstovui. Visų pirma, dėl skirtingų sistemų suderinamumo. Tai buvo vienas pirmųjų klausimų - automatinių informacijos mainų sistemų suderinamumas. Mes tai laikome labai svarbių klausimų ir manome, kad dėl apmokestinimo, apmokesčių sistemo pasaulyje skirtumų E, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose e, pagal jungtinių valstijų sistemą e, reikalaujama informacijos apie kitokias asmenų grupės pagal pilietybės kriterijų arba pagal gyvenamos vietos kriterijų. Taip pat buvo užduotas klausimas apie mokesčių mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį sistemą. Kaip žinote, praeisiais metais komisija parengė, patvirtino e, e, siūlymą tuo klausimu. Taip pat yra ir siūlymas dėl mokesčių mokėtojų numerių e, sistemos skelbimo internete. Mes toliau tobulinsime šį siūlymą, kad sustiprintume automatinių mainų sistemos pagrindą. Apskaitų aps, bukalterinis apskaitos direktyvos keitimas buvo minėtas. Komisijos narys Barnyje e, pareiškė, kad jis tai laiko svarbių klausimų ir kad jis rengėsi renkti pasiūlymą po vadovų tarybos išvadų praėjusią savaitę, taigi galime tikėtis pasiūlymo šią temą gana sparčiai, gana greitai. E, taigi, kalbant apie tai tiek apie tvarkaraščius numatomus e, šių direktyvų keitimo pasiūlymų ir e, įmonių mokesčio administravimo direktyvos e, klausimų pasiūlymas turėtų pasiūlyti kitą savaitę arba birželio mėnesį. Manau, kad buhalterinės apskaitos direktyvai taip pat bus skiriamas e, prioritetinis dėmesys. Duomenų klausimas šis klausimas mums bendrai kėlė nemažai e, susirūpinimo visų diskusijų metu. E, atsižvelgiant į tai, į tai, kaip keitėsi situacija svarstant šį klausimą, bet aš galbūt e, grįšiu dar prie šio klausimo, atsakydamas į ponios Intvelt užduotus konkrečius klausimus. Buvo klausimas ir apie tai, kad e, dvišalių susitarimų rizika yra tai, kad ES taps suskaldyta. Žinoma, mes nepagaidaujame tokių tendencijų. Visiškai nepagaidaujame. Ir būtent todėl e, ir rengėmės netrukus pateikti pasiūlymą dėl abipusio e, pagalbos direktyvos pakeitimų, nes valstybės narės bando reaguoti į palankiausios, palankiausios statuso valstybės nuostatos taikymo šioje direktyvoje. Buvo užduotas ir klausimas, ar nebūtų geriau žvelgti svetur, žvelgti už ES ir e, mąstyti apie vieną ES JAV sutartį. E, jeigu toje sutartyje, tokia sutartis būtų tikrai svarbi, jeigu jie atsiras, mes turime tokias sutartis mokesčių klausimus su Šveicarija ir kitomis valstybėmis pagal, pavyzdžiui, indėlių direktyvą, tačiau automatiniai informacijos mainai pagal tas sutartis nenumatom, nenumatomi. Galima tai nagrinėti, bet yra sunkumu kuomet fatka atsirado, tai dar nebuvo numatyta. Tai į, į, informacijos mainai dar nebuvo numatyti. Šis teisės akto pasiūlymas ir buvo taip ir interpretuojamas kaip amerikiečių e, teisės įstatymas, kurio tikslas užtikrinti, kad amerikiečiai mokėtų savo mokesčius. Uh, Mes manome, kad mokesčio administravimo tarnybų bendradarbiavimas yra geras dalykas, tačiau dėrybose su išdo departamentu valstybėmis narėmis ir bankų sektoriaus atstovais. Mūsų tikslas nuo pat pradžių kadangi neturėjome konkrečių galiojimų dėrytis ES vardu, buvo užtikrinti, kad amerikiečių siūlomos taisyklės, nuostatos ir galų galia apimtų mok informacijos mainų tarp mokesčių administracijų, kuriuos laikome priimtinesnių dalykų tarp bendradarbiaujančių jurisdikcijų. Taip pat tokiu būdu norėjome užtikrinti, kad domenų apsaugos aspektai būtų įtraukti į dvišalę sutartis dėl dvigubo mokestinimo išvengimo, yra, kurias yra pasirašęs valstybės narės. Mes manėme, kad antrojo pavyzdžio modelinės sutartis nepriimtinos e, pasirašant sutartys tarp dviejų viena kitą pasitekinčių ir bendradarbiaujančių jurisdikcijų. Buvo užduotas klausimas apie abipusiškumą ir ką tai reiškia. Mums abipusiškumas e, indėlių direktyvos kontekste e, reiškia, kad duodi tai, ką gauni prisiminkite, ką sakė kolega iš jungtinių valstijų, ką tik tai ketinimų pareiškimas yra svarbus dalykas. Ir jeigu atsiras globalinis standartas, pasaulinis standartas, tai jis turėtų būti grindžiamas abipusiškumo santykiu, kad abipusės būtų suinteresuotos juo. Persitoj prie ponios Intvelt užduoto klausimo dėl skaidrumo ir prieigos prie dokumentų. Negaliu oficialiai jums šiandien į tai atsakyti, nes jūs be abejo kreipėtės į komisijos generalinį sekretorių, bet noriu pasakyti, kad mes nesiekėme sąmoningai nuslėpti, ką nuveikėme. E, darybose su JAV, diskusijose su valstybėmis narėmis mes siekėme užtikrinti, kad, kad pasiektume tokio rezultato, kurį ką tik tai pristačiau. Uh, Mes e, nagrinėjome ir domenų apsaugos klausimą ir mums buvo aišku, kokios problemos čia slyp ir gali iškilti ir todėl uh, rekomendavimą, todėl patarėme valstybėms narėms, ko, ko, ko, kokių nuostatų joms reikia. Pavyzdžiui, mes žinome apie galimybę nacionalinių, vietinių pagrindų e, rinkti ir apdaroti duomenis Taip pat mes aiškiai suformulavome su, savo požiūrį apie teisę į informavimą, taip pat į teisių, į paži, kompensaciją tais atvejais, kuomet pažįstos asmenų teisės. Taip pat galbūt jūs paguos, kad e, tas numatoma, ta matoma informacijos mainai pagal pareikalavimą uh, E, iš esmės atsirado remiantis e, dvi šalėmis sutartimis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Nežinau, ar reikia ES-JAV sutarties, apie tai kalbėjau. Manau, kad ilgainiui tai tikrai tams įdomia galimybė. Aš taip pat bandžiau stebėti klausytis, ką sakė JAF atstovai apie savo įsipareigojimą toliau kalbėtis, diskutuoti EBPO kontekste ir taip pat su ES siekiant sukurti geresnius geresnius, kokybiškesnius standartus pasaulyje. Galbūt yra erdvės dar toliau eiti priekin. Bet kaip jūs visi suprantate, Europos Sąjungoje daugelį metų egzistuoja ta problema, kad nėra bendro požiūrio į visiškai automatizuotus informacijos mainus tarp valstybių narių. To sutarimo nėra ir todėl mums sunku prisistatyti likusiam pasauliu, pristatyti likusiam pasauliu sprendimą šio klausimo. Bet, kaip paaiškėjo, viskas eina priekin labai sparčiai ir mus drąsina tai, kad daug valstybių, vis daugiau valstybių e, pareiškia, kad jos įsipareigos tokiai galimybei ir mūsų pozicijos sutvirtės. Ponas Įvaldės uždavė klausimą apie tvarkaraštį darbų. Man atrodo, kad aš iš dalies į šį klausimą atsakiau. Terminai yra labai greiti kalbant apie dėrybą su trečiosiomis šalimis, e, indėl, indėlių sutarties e, kontekste. Viskas priklausys nuo to, kaip tos valstybės reaguos į šį pasiūlymą. Išsiuntinėti laiškai visoms toms jurisdikcijoms, užmėgsti pirmi ryšiai, pirmi kontaktai. Ir mes komisija darysime spaudimą, kad sprendimai. E, išvystų dienos šviesą kiek įmanoma sparčiau. Kol kas dar nėra numatytos galutinės datos, bet norime, kad viskas vyktų kiek įmanoma sparčiau. Ar palaikome tą didžiojo penketo iniciatyvą, ką tai reiškia? Mes palaikome principus, bet mes norime, kad tai būtų susijęs su diskusijų Europos Sąjungoje kontekstu ir todėl mes netrukus teiksime direktyvos projektą dėl abipusio dėl savitarpio paramos direktyvos išplėtojimo. Mes nenorėtume, kad atsirastų uh, konkurencija tarp skirtingų standartų. Tos penkios valstybės pasirašė ketinimų laišką dėl to, ką, ką jos norėtų daryti ir ko jos pageidauja. Mes apie tai kalbėjomės su visomis 27 valstybėmis narėmis ir bandysime per uh, ateinančius mėnesius ir iki metų pabaigos pat, išsiaiškinti, kaip visą tai galėtų rodyti praktikoje. Bet e, aiškiausias pavydalas būtų direktyvos pasiūlymas. Ar fatka taps monstru? Aš tikiuosi, kad netaps. Labai tikiuosi, kad taip nebus. Ar tai pakenktų ekonomikai? Jeigu ji, būtų, ji bus išmintingai uh, sukurta ir išmintingai gyvendinama. To nebus, tačiau turime nepamiršti, kad tokios sistemos turi būti maksimaliai, optimaliai išnaudojamos. Ir mes, kuomet dalyvaujame diskusijose BPE, kitose forumuose, mūsų patirtis ir, ir pozityvi, ir, ir neigiama e, mums lab, labiausiai pasitarnauja informacija, e, patirtis sukaupta įgyvendinant indėlių sutartis. Buvo išsakytas susirūpinamas dėl domenų apsaugos aspektų, man atrodo, aš jau ap, apžvelgiau šį klausimą. Domenų, apsaug, domenų apsauga išlieka mums svarbių klausimų ir mes toliau stebėsime situaciją šioje srityje. Norėtume manyti, kad tai yra proceso pradžia, o ne jo pabaiga. Ir mes suprantame, kaip sunku buvo mūsų valstybėms narėjams įgyvendinti indėlių direktyvą savo laiku ir kaip svarbu, kad e, indėlių direktyva ir, ir pasiūlymas dėl paskolų būtų gyventas kiek įmanoma sparčiau, kad būtų galima uh, užpildyti uh, identifikuotas spragas. Labai ačiū ponui Kermut. Dabar suteiksiu žodį EBPO atstovui. Mums labai trūksta laiko ir jūs nieko prieš, jeigu aš jums žodį suteiksiu pabaigoje. Uh, Intelvelt. Na, komisija į vieną klausimą neatsakė. Aš kalbėjau ne tik apie JAV piliečius, bet ir ES piliečius arba asmenis turinčius dvigubą pilietybę. Į ką jie gali kreiptis, kas apsaugos jų teisės? Aš noriu, kad komisija paaiškintų. Ar komisija dabar nori atsakyti? Ačiū pirmininkė. Man atrodo, atsakymas į šį klausimą būtų štai, koks kai įsigalioja dvišalis susitarimas tarp ES vienos šalių jurisdikcijos ir JAV, tai tuomet būtent tos valstybės narės administracija turi apsaugoti savo piliečio teisės. Apie tai kalbėjau ir anksčiau. Skiriasi situacija, kai yra susitarimas pagal FATK antrą modelį ir kai nėra jokios kliūties finansų institucijai susisiekti su IRS, tai tuomet e, iš tikrųjų viskas vyksta pagal sutartį, pagal susitarimą. Pirmininkas, na, dabar gal e, negalime labai išsiplėsti, Sofija. Suteiksiu dabar vis dėlto žodį MPB atstovai, nes mums labai trūksta laiko. Prašau kalbėti neilgiau kaip tris minutės. Prašom, ponas Bros. Ponas Bros, ar jūs mus girdite? Aš dėl techninių priežasčių negalėjau girdėti paskutinių diskusijų per 15 minučių. Uh, Išgirdau klausimą, ar EBPO atsisakys tos sistemos, kai informacija yra teikiama pagal prašymą. Čia manau, kad ponas Mike Lewis teisingai pastebėjo, kad be abejo automatiniai informacijos mainai labai svarbus, bet tai nėra vienintelė forma, kurią uh, pagal e, kurią remdamosios turėtų bendradarbiauti mokesčių institucijos, kovodamos su mokesčių vengimu. E, galima informaciją gauti ir kitomis formomis, pateikus prašymą, spontaniškai. Man atrodo, kad nereikėtų uh, lyginti šių informacijos mainų būdų, jie vienas kitą papildo net ir vykstant automatiniams informacijos mainams gali atsirasti poreikis informaciją papildyti. Ir man atrodo, kad reikia vadovautis visą apimančių holistinių požiūrių. Informacija gali būti teikiama ir pagal prašymą. Mes sėkmingai dirbame su 120 šalių, esame pateikę šimtus rekomendacijų viso pasaulio šalims. Ir taip pat yra rekomendacijų, kaip kovoti su mokesčių rojų, rojais. Taigi, dėl informacijos teikimą pagal prašymą, tie galėčiau pasakyti. Ir buvo dar vienas klausimas, buvo teirautasi, kas vėliau atsitiks automatiniais informacijos mainais. Balandžio mėnesį didysis dvidešimtukas yra paskelbęs pareiškimą, kur nurodoma, kad automatinis informa informaciniai informacijos mainai turėtų būti siektinas standartas tarp partnerių. Didysis dvidešimtukas įnešė labai svarbu indėlį ir uh, E, tokios rytyje kaip informacijos teikimas pagal prašymą. Ir tam pritarė ir EBPO. Taigi, taip galėčiau atsakyti tuos du klausimus, kuriuos supratau. Atleiskite, kad kitų klausimų negirdėjau, dėja buvo sutrikęs ryšys. Float, Mr. Luis. Ačiū, ponai Pros, dabar žodis ponai Liu. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Mm, Be to, ką, ką tik sakė ponas Brosas, e, mūsų entuzijazmo dėl kitokios formos e, informacinių mainų nereikėtų e, traktuoti tai, kad vienoms mokesčių inspekcijoms tai būtų palankiau, o kitom mažiau. Turi būti vienodos sąlygos. Kad visi mokėtojai būtų įtraukti kuo naudingas JAF atka modelis, kad yra tinkamo tikrinimo procedūros e, numatytos, e, nagrinėjamos yra e, ataskaitos. Svarbu pabrėžti, kad ir kas būtų susitarta G20 ar Europos Sąjungoje, svarbu yra numatyti tinkamas tikrinimo procedūras. Žinoma, tai kainuos atitiktis e, e, kainuoja, yra tam tikra našta. Mm. Tačiau kalbant apie ketvirtos pinigų plovimo direktyvos e, peržiūrą, kaip tik tai dėl tos e, e, priežasties reikėtų apie tai galvoti, kad būtų sumažinti e, kaštai, kalbant apie pinigų plovimo patikras, tai labai panašu, kad turi būti viešiai registrai. Kalbant apie nuosavybę, dėl to, ką sakė komiteto nariai apie tai, jog turi prisijungti valstybės užtikrinančios bankinę paslapti. Tai labai svarbu, dirbama su veiksmų planu ir valstybių narių lygmenių, kad būtų galima apibriežti mokesčių rojus E, kad, kad būtų galima apibriežti ir bendras e, priemonės, ir, ir paskaitas, kad būtų galima pritraukti tokias valstybės, kur yra bankinė paslaptis. E, kai kurie kilti klausimai, žinoma, labai rimti, tai susijęs su pagrindiniam žmogaus teisėm. Vieną, ką galėčiau pasakyti, kaip sakė ponas Kermod, nepradedame nuo nulio, svirsdami šios klausimus nes buvo keičiamasi informacija, kartais pateikus prašymus, kartais spontaniškai, kartais ir automatiškai pagal sustarimus, pavyzdžiui, Suomija dvišalių pagrindų e, keičiasi informacija su 66 e, susitarimo e, šalim. Taigi procedūros jau yra. Uh, ir yra teisinė apsauga numatyta tokiuose susitarimuose žmogaus teisų atžvilgių ir aišku svarbu tai transformuoti į sisteminę apsaugą, kad duomenės būtų apsaugoti duomenų e, sistemose ir tai būtų gera pagalba trečiosiom šalim, kurios, kurios galėtų prisijungti prie tokio susitarimo. Tai turėtų esminės svarbos. Ačiū panai Liujus ir galiausiai žodis poniai Rosla. Ačiū. Pirmiausia, porą trumpų pastebėjimų dėl klausimų išsakytų dėl mokesčio, e, mokesčių vengimo. Reikėtų pasakyti, kad čia didžiuliai skirtumai e, tarp valstybių, kalbant apie mokesčių įstatymus ir apie, e, kalbant jų praktinį gyvendinimą. Taip pat labai skiriasi ir finansinės institucijos to, kaip jos planuoja mokesčius. Reikėtų pabrėžti kad e, asmuo arba įmonė e, yra atsakinga už e, mokesčių įstatymų laikymasi. Ir vietos institucijos turi vykdyti priežiūrą ir jeigu bankinės institucijos nesilaiko, uh, Mm, teisės aktų, tai joms tenka rizika prarasti banko licenciją ir licenciją. Ir aš turėčiau pasakyti, kad ne EBF e e, e, darbas yra gėdinti priežiūros institucijas arba, arba narės dėl to, kas buvo sakyta dėl kaštų ir projektų. Kalbėsiu iš asmeninės patirties Kiekvienas e, bankas įto daug projektų, dalyvauja daug konsultantų ir aš galėčiau pasakyti, kad dažniausiai visus išteklius suvalgo informacinės technologijos, naujų sistemų kūrimas e, pareikalauja ne mažiau kaip pusės metų ir kaip tik tai todėl mes dabar sakome, kad artėjame prie vidurva. Prie vidurvasario atsakymų neturime, o atitikti turime užtikrinti iki naujų metų, taigi laiko nedaug, ta tokia realybė Europos bankams sistemos, e, žin, žinoma, nekūriamos paieškoms JAF ir e, Azijoje netokia paskirtis. Uh, neužtenka užtikrinti atitikti, bet reikia vykdyti e, stebėseną, gali e, reikėti papildomų darbuotojų, kad įvykdytumėm savo įsipareigojimus prisimtus pasirašant fatką susitarimus e, dėl ES požiūrio vieno sprendimo ES EDF iš pat pradžių Mm, tai e, skatino nuo pat FATKA e, įsigaliojimo, norėjom vieno sprendimo visom valstybėm narėjom, dėl vienos kitos priežasties tai buvo e, atmesta, netgi jeigu, netgi jeigu nėra vieno sprendimo, reikia vienodų sąlygų finansiniam institucijom ES, bet taip pat tai turėtų būti taikytina ir ne ES valstybėm narėjom. Ir žinoma, taip kaip dabar yra, nenaudinga nei finansiniam institucijom, nei klientam. Ačiū, ponė Rozvald. Ir dabar žodis galiausiai poniai Klėvai, kur, kad jį pasidalintų galutinėmis išvadomis. Ačiū, aš kalbėsiu tikrai trumpai. Visų pirma, noriu atsiprašyti, kad vėlavau, bet klausiau diskusijų su Van Rompojumi ir Baroso dėl mokesčių vengimo, nes norėjau išreikšti savo nepasitenkinimą dėl tarybos išvadų praėjusią savaitę. Ir būtent tarp valstybinis aspektas, e, kuris yra aktualus, kalbant apie fatką e, teisės aktą, čia tik pirmasis klausimas, tikiuosi, kad jų dar bus ateityje. Fatka modelis e, suintensyvino tarptautinės pastangas parengti duomenų mainų sistemą didžiojo dvidešimtuko kontekste ir vertinant pastarąsias dėrybas Europos, Sąjungos, Europos Sąjungoje dėl e, indėlių direktyvos, matėme, kokios kliūtis iškilo. Aš suprantu, ponios Intvelt e, komentarus, nes valstybės narės sparčiau sureaguoja, kai iškyla koks nors mokesčių skandalas, o ne kuomet reikia gyvendinti teisės aktų nuostatas dėl mokesčių. Manau, kad turėtumėme viską vertinti pozityviai. Šie teisės aktai turėjo būti gyvendinti jau seniai, kuomet supergalybė pasaulyje nusprendžia gyvendinti teisės aktą skirtą kovoti su mokesčių vengimu ir mok Um, ypač užžyro teritorijose, mokestinių lengvatų zonose. Tai yra tikrai geras, gera žinia ir geras žingsnis. Norėjau norėčiau padėkoti visiems svečiams, ypač svečiam iš Junktinių valstijų ir iš Paryžiaus, už tai, kad prisijungė prie diskusijų ir patikslino, paaiškino kai kuriuos parlamente kilusius klausimus ir taip pat Europos Sąjungos Europos piliečiams aktualius klausimus. Didžiojo penketuko iniciatyva pirmą kartą yra europietiškas atsakas ir ponios, po, pono Šemetos atsakas reakcija buvo tikrai teigiamas, jis sako, kad jis palaikys e, šias pastangas ir skatins e, informacijos mainus. Manau, mes jam pritarėme, bet mums ypač svarbus yra abipusiškumo klausimas. Apie tai ir šiandien buvo kalbėta. Reikia nepamiršti skaidrumo, reikia pasirūpinti nu, duomenų apsaugą ir nepamiršti ne, teisę į nediskriminavimą ir vienodą elgesį, piliečių apsaugą kompromisų daryti šiais klausimais negalime. Šiandienos klausime atsakymų visus klausimus nesulaukime, bet manau, kad tai prasidėjo diskusijos, kurios vyks ateinančiais mėnesiais. Ir noriu padėkoti visiems, kurie šiandien pasisakė. Taip pat padėkoti mūsų svečiams ir Europos komisijai už tai, kad atsakė visus atvirus klausimus kurie iškilo šiandien, bet taip pat iškils ateityje. Ačiū. Ačiū, ponė Kleva. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams, taip pat ir tiems, kurie e, dalyvavo video tilto pagalba. Tuo šis darbo tvarkės punktas baigiamas nagrinėti ir periname prie ponios Bereš pranešimui pateiktų pakeitimų svarstymo dėl informacijos apie investicinius produktus. Äh, Turiu klausimą dėl darbų tvarkos. Buvo pranešta, kad šis klausimas bus aptartas kartu tiek IMD, tiek ir PRIPS reglamente. Ar taip iš tikrųjų buvo, ar ne? Ir paskui e, dar pastirausiu, ar vyks bendros diskusijos ar ne. Uh, demanded floor and she, he left. Sorry for that. Okay. Sorry for that. Uh, do you want to read? Aš uh, turiu sustabdyti kolegę Bereš, dėl to ir patikiu tokį klausimą. Jedemal stach wir äh, äh, anfangen mit äh, seine Dossier und dann. Okay. Tai gal pradėkime nuo jūsų dosie. Ačiū, ponė pirmininkė. E, visi Fatkos e, fanai išeina ir grįžime prie mūsų darbo atvarkės. Noriu padėkoti tiems, kas taip pasirūpino, kad darbo atvarkėje prips klausimas būtų pirmas Ir aš tikiuosi, kad su kolega Werneriu Langenu galėsime toliau sėkmingai dirbti. Aš suprantu, kad jo raginimas buvo skirtas tam, kad atkreiptų dėmesį į, į PRIPS e, direktyvą, tačiau pran, Man atrodo, kad mano pranešimas e, dabar svarstamas sparčiau, nes beveik pusė e, pasiūlymų, pusė visų reikalingų kompromisų jau parengta. Pusė kompromisų parengta, beveik susitarta dėl jų. E, ir todėl nuo dabar tikiuosi bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, jų dauguma yra salėje ir galėsime dabar sėkmingai bendradarbiauti. Ir tai reiškia, kad susitarimai, dėl kurių mes susitarsime, bus tie susitarimai, kurie e, bus e, sukurs jurisprudencija, kurią bus galima remtis nagrinėjant kitus susijusius teisės aktus ateityje. Ir mes e, svarstame pakeitimus visame komiteto posėdėje, nes pirmininkė nusprendė, kad po įvykusio pasikeitimo nuomonėmis e, ne, nepakako laiko visiems kolegoms pa, laiko pasisakyti. Aš, e, na, Nemanau, kad reikia pristatinėti iš naujo visą diskusiją. Ji įvyko balandžio 24. Galime tiesiog dar aptarti klausimus, aspektus, kuriuos iškėlė komiteto nariai per vykusi keitimąsi nuomonėmis. Taigi, ponė Pietikainen kuri yra mano bendrininkė rengiant šį pranešimą. Ji yra EPP šešėlinė pranešėja. Par, paragino nuosekliau suformuluoti pasiūlymų teksto nuostatas visame dokumente. Taigi, kalbant apie nuoseklumą, ji kalbėjo ir apie peržiūros nuostatas Mes esame pateikę pasiūlymų, e, pagal kuriu, kuriuos bus galima spręsti priimant deleguotusius teisės aktus ir išplėtoti e, taikymo, dokumento taikymo apripti, nelaukant jo peržiūros momento. Uh, E, kolegos didžia dalimi pritarė dabar patikties pasiūlymams. Galime juos tiesiog įtraukti, tuos pasiūlymus, dėl kurių dauguma sutarė į tekstą ir paskui kalbėtis. Kaip toliau dar dėrėtis arba įrašyti nuostatas dėl direktyvos peržiūros. Aš siūlau pasirinkti ambicingesnį atvejį, tai yra užmatyti kiek įmanoma platesnis veikimo galiojimo aprepti. Poniai pieti kainien kėlė susirūpinimą ir tai, kad jeigu priedė išdėsime nuostatas dėl platintojų ir kitų atsakomybės, tai gali kelti tam tikrą riziką, bet pagal mūsų pasiūlymą turėtų atsirasti du skirtingi dokumentai. Vienas dokumentų rinkinys ir kitas dokumentas, tai priedas informacija, kurią turi pateikti tarpininkai ar galutiniai tų produktų platintojai ir tai susiję su siūlomu platinimu produktų e, ir apmokestinimu. Todėl manau, kad šio atsakomybės klausimas neturėtų iškilti. Kalbant apie tų prospektų, investicinių produktų prospektų rengimą, man atrodo, kad tas klausimas buvo išspręstas, patikslintas, nes patiktas štai koks pasiūlymas. E, siūloma įtraukti papildomą informaciją į tuos prospektus. Nes e, tame reklaminėme leidinėje, reklaminėme informacijos leidinyje patikiama informacija yra pagrindinės informacijos apie siūlomą produktą dalis. Šio klausimo dar nesvarstėme šešėlinių e, pranešėjų susitikime, tai yra kalbų klausimas. Siūloma TRIPS apie terminus, kokiais terminais viską suformuluoti pasitelkiant. Aš sakyčiau, kad reikia laikytis eh, tos, tų, tų, tų pačių terminų, kaip ir rengiant kitus informacinius biuletenius. Sharon Bowles sąja, kad viskas priklausys nuo to, kaip mums ypač akcentavo ehm, apri, dėl, dėl to, kiek susitarsime, dėl galiojimo apriepties. Svarbu, kad komisijos narys suvoktų, kokį e, požiūrį mes siūlome. Ir tas po, to požiūrio tikslas ne tik, to požiūrį, tas mūsų požiūris ne tik siekia palengvinti produkto siūlytojo gyvenime, bet mes norime, kad, invest, kad būtų suvokta, kad investuotojas yra tiesiog vartotojas ir būtent remiantis to, tokia e, prielaida mes akcentavome ypač taupimo sąskaitos e, klausimą. Nes, pavyzdžiui, šį klausimą galima nagrinėti, aptarti ir e, aš uždaviau jam klausimą, kurią kryptimį jis norėtų, kur link jis norėtų eiti ir atsižvelgiant į numatytą tvarkaraštį, jam atrodo, kad geriau į šį pasiūlymą įtraukti šį uh, e, siūlymą ir būtent tokią poziciją aš bandysiu apginti ir tikiuosi, kad susilauksiu jūsų pritarimo šešėlinių pranešėjų susitikime. Sharon Bowles sakė, kad tas gairių rinkinys yra palyginamasis dokumentas. Savo kompromisiniuose pasiūlymuose sakau, kad reikia išlaikyti abu dokumentus ir, ir tą dokumentą, kuris leidžia atlikti uh, palyginimus. Ir aš remiausi štai kokią logiką, kad turime kalbėti ne apie, ne apie finansinį švietimą ne abstrakčiai. Manau, kad kai bandome auklėti, šviesti vartotoją, tas e, tai turi būti daroma tiesiai ir paprastai, tas dokumentas turi būti paprastas ir lengvai skaitomas. O kalbant apie akcijas, obligacijas, taupomasias sąskaitas, e, Sharon Bowles pasiūlė pasirinkti dar vieną variantą. E, Svenas Gygoldas, kuris išėjo, sakė, kad jį neramina uh, pavyzdžiui, kokiamis sąlygomis bus įtrauktos senatvės pensijos. Mes pranešėjai. Manome, kad reikia įtraukti, įtraukti privalomasias pensijų schemas, bet netaikyti, neįtraukti e, pasirenkamųjų laisvanoriškų pensijų sistemų. Jis taip pat akcentavo, kad indėlis, kad in, indėlis, na, visada indėlį turėdamas e, turi suvokti, kad iškilo tam tikra rizika, Kipro atvejais tai puikiai parodė ir vartotojai turi būti informuoti apie Kamalis Saidas sakė, kad žmonės dokumentų neskaito. Mes, kaip įstatymų, kurie tikriausiai tam pritarsime, daugelis vartotojų neskaito dokumentų. Ir tiesiog turime išplėtoti direktyvos apreipti. Tomas Handel E, kai ką siūlė, bet ver, už tai atsakingas Verneris Langenas, aš tik tai pritariu jo išsakytam susirūpinimui, o toliau, kalbant apie tai, kaip išsiaiškinti ir apie tai kalbėjome šešėlinių pranešėjų susitikime, bet dar to klausimo nenagrinėjome ir tai yra apsisprendimas, ar e, palaikome tokią atsakomybės sistemą, kaip pasiūlė komisija, tai yra perkelti įrodinėjimo naštą ar pasirinkti UCIT sistemos atvejį. Ir tiek būtų. Ir dabar esu pasirengusi atsakyti į kitus klausimus. Ačiū, ponė Beriš. Dabar EPP frakcijos vardu šešėlinė pranešėjai poniai Pieti Kainin. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Jūs labai palengvinote mano gyvenimą. Ne darybų procese, bet išgirsdama mano komentarus čia Jūs jau e, paminėjote tuos aspektus, dėl kurių mes nesutarėme ir taip pat e, e, teisingai pastebėjote, kad yra ir tokių punktų, dėl kurių sutarėme. Visų pirma, dėl atsakomybės. Šis klausimas dar nebuvo aptartas kaip kompromiso dalis. Kalbant apie atsakomybę, ir um, mažmenininkus bei gamintojus, tai iš tikrųjų, kaip mes sutarėme kompromise, reikėtų kalbėti apie diferencijuotą atsakomybę, kuri tenka gamintojam. Ir didmenininkam. dėl tų prospektų minėjimo. Ir čia sutarėme, iš esmės mes e, sutarėme dėl principo, kad reikia vengti dubliavimuose ir taip pat prieštaravimų su kitais teisės aktais, pavyzdžiui, MIFID ar USITS. Iš tikrųjų, galbūt į šios klausimus dar reikėtų labiau pasigilinti. Aš noriu paminėti pagrindinį dalyką, apie kurį ir jūs kalbėjote, dėl ko mūsų nuomonės išsiskiria. Tai yra taikymas rytis, jos išplėtimas. Mes jau diskutavome apie tai, ar taupamosios sąskaitos ar viešosios, viešoji skol, valstybės skola turėtų būti įtraukta ar ne. Uh, EPP frakcijos. Nuomonė yra tokia, kad vis dėlto nereikėtų plėsti taikymos ryties. Na ir paskui reikės pažiūrėti, ką daryti toliau. Toliau yra ir keletas smulkesnių dalykų susijusių su intervencijomis, taip pat, kaip žinia, mūsų požiūris į riziką iš esmės yra štai koks vartotojas turi teisę pasirinkti riziką. Ir tai yra vartotojai patogu, E, kila štai jos klausimas, ar vartotojas gauna visą reikalingą informaciją tam, kad galėtų motivuoti apsispręsti, ar jis nori rizikuoti ar ne. Mes čia nepritartumėm jokiems apribojimams. E, turiu meni mažmeninių investicinių produktų paketų ir informacijos apie juos. Galbūt čia būtų galima pagalvoti, uh, apie tam tikras gairias, pagrindinės principus, kurie atitiktų MIFID reglamentą. Taigi manau, kad tiek iš mūsų pusės, kol kas dar vyksta dėrybos. Tokios būtų mūsų pagrindinės pastabos ir laukiame tolimesnių dėrybų. Pasižiūrėsime, kaip galima toliau spręsti tuos klausimus dėl kurių mūsų nuomonės dar labai išsiskiria. Ačiū. Poniai Pitkanen, nematau Alde atstovų. Tai gal suteiksiu žodį žaliųjų atstovui ponui Gygolt. Ponas Gygolt, aš visų pirma norėčiau išklausyti Werner Langen, o tuomet aš pateiksiu savo komentarus apie abu failus. Uh, nes aš jau anksčiau užsakiau savo nuomonę, dabar jau vyksta tolimesnės diskusijos. Pagrindinė mintis buvo štai kokia. E, komiteto nariai turėjo turėti galimybę išsakyti tas mintis, kurių negalėjo išsakyti praeitą kartą, nes labai trūko laiko. Ir tikrai nematau lab, susidomėjusių minios, taigi norėčiau e, išklausyti Werner Langen komentarus. Ačiū ponui Gygolt, kadangi EKR ir GUE frakcijų narių nėra, tai suteiksiu žodį ponui Balts. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą esminių pastabų. Vykstant antrie, ant, aštroms diskusijoms dėl PRIPS. Aš mačiau kompromisinius projektus ir man atrodo, ten buvo naita gerokai per toli, plečiant taikymo sritį. Mano manimu, tokie produktai neturėtų patekti į reglamentą. Pateiksiu pavyzdį visų pirma, tai yra taupomieji indėliai. Tikrai nemanau, kad juos čia reikėtų įtraukti. Kita produktų sritis, na, apie tai galima diskutuoti, bet mano nuomonė tai yra akcijos. Aš manau, kad akcijų rinkos yra tikrai skaidrės rinkos. Prieiga prie kapitalo rinkų mums visiems yra svarbus dalykas. Taip pat tą galėčiau pasakyti, kad akcijų rinkos padeda finansuoti prieiga prie kapitalo pradeda, padeda finansuoti ekonomikos saugimą. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kaip vidutinio dydžio įmonės galėtų gauti papildomo kapitalo. Aš pasisakau už protingą sprendimą, ties ji turėtų būti praktiška, proporcinga. Ir dar vienas dalykas man yra svarbus. mes neturėtumėm e, pernelyg griežtai reglamentuoti pilnamečių rinkos dalyvių veiksmų. Galbūt kai kuriais atvejais klientas nenori konsultacijos tiek dėl investicijų investicijų politikos prips reglamente. Aš manau, kad reikia primti esminį sprendimą. Ar mes norime pagerinti klientų informavimą, ar norime geriau reglamentuoti produktą. Man atrodo, kad prips siekia aiškiai pirmąją tikslą. Jeigu būtų įvesti parengti privalomi informacijos dokumentai Europoje sąjungoje, tai aš manau, kad tai tikrai nebūtų produktyvu. Ir kalbant apie produktų gamintojų ir platintojų atsakomybę, čia yra būtinas aiškumas. Dvigubą arba mišrę atsakomybę, man atrodo, kad tikrai nepasiteisins, nes vartotojui reikia vieno kontaktinio asmens. Dėl atsakomybės aš esu pateikęs ir savo pakeitimą ir norėčiau, kad būtų e, suvienodintos taisyklės su jūsit režimu. Taip pat manau, kad yra netinkama PRIPS reglamente kalbėti apie produktų tvirtinimą arba intervencinės priemonės. Aš manau, kad e, MIFID ir MIFER yra vieninteliai teisingi atskaitos taškai ir aš tikiuosi, kad pranešė man pritars, kad aš teisus. Taip pat esu susirūpinęs ir dėl KRD pripildymo labai daug informacijos. Man atrodo, kad apie tai neturėtų būti kalbama informacijos dokumentuose. KRD ta iš ankstinė informacija prieš perkant produktą galėtų sudaryti tris puslapius ir, ir galėtų būti ir priedas. Labai gerbiu vartotojus, siekiu jo apsaugos, bet ir manau, kad jūs visi to paties siekiate, bet vis dėlto vartotojo neturime užversti informacijos rauto. Čia aš išvelgiu tokį pavojų. Ir galiausiai noriu pasakyti štai, kas augant vartotoje, reikia laikytis tokio principo svarbu ne kiekybė, o kokybė. Aišku, apie vieną kitą aspektą dar galime kalbėti, ką reiškia ta kokybė, kas čia svarbu. Bet dabar esu susirūpinęs, kad tiesiog vartotojas gaus per nelik daug informacijos. Ačiū. Thank you, uh, Mr. Balz. So if there is no other... Ačiū, panai Balz. Daugiau niekas iš narių žodžio neprašo, tad vėl žodis pranešiai paniai Perenš. Ačiū. Aš pastebiu, kad kolegos išsakė anksčiau savo nuomonės dėl šio pranešimo, kol kas nepasisakė, bet galbūt dar turėsime e, galimybę pasikeisti nuomonėmis. Kolega Bals, norėčiau, kad kai ką išsiaiškintume dėl šios direktyvos tikslo. Šios direktyvos tikslas nėra e, dar įrašyti dar vieną pasiekimą į ilgą Mišelio Barnyje pasiekimų sąrašą e, paaiškinimo memorandume šios direktyvos yra teigiama, kad jos tikslas užtik, padidinti europiečių pasitikėjimą. Kalbate apie tai, kad kartais informacijos per daug, kartais per mažai. Ir iš tikrųjų didžiulio kiek informacijos gal ir nereikia. Tačiau kalbant apie KIPVPS priemonės, e, tas inform, informacija yra informacijos yra daug daugiau ir bus teikiama daugiau informacijos. Ir siūlymus rengėme draugę su kolegomis esantėmis, esant šį čia. Mes norėjome, kad būtų parengta numatyta informacinis biuletenis, informacinis lapas, kur būtų mažiau aiškios informacijos. Sakėte, kad rinka turi būti skaidri ir finansuoti ekonomiką. Na, aš suprantu tai, bet aš nepritariu uh, jūsų teiginiams. Uh, Aš ne, nesutinku su jumis, kad smulkus akcininkai, smulkus indėlininkai pasitikė finansinėmis rinkomis. Jie galvoja, kad tai viskas ne jiems, kad tai per nelik sudėtinga. O čia viskas bus daug paprasčiau, priimtiniau mažam indėlininkui. Turėtų būti patrauklų jiems. Kalbėjote apie proporcingumą. Man atrodo, kad šio dokumento informacijos e, tikslas yra, nu, juk tai nėra skirta profesionaliam investuotojui, kuris viską supranta. Ir aš pritariu Jums, kad svarbiausia dalykas yra. Aš sutinku su, su pono su pono Ferberio išsakytą mintimi ir aš sutinku, kad ne, neturi likti jokių dviprasmybių tame tekste ir informacijoje, kurią pateiksime. Nežiūrinti tai, aš, mane nustebino jūsų pasakymas, galbūt buvo, tai nebuvo tiksliai e, išversta, bet jūs sakėte pati, kad nereikia velti politinės darbo tvarkės iš šitą informaciją. Bet mes kalbame apie potencialius rinkėjus. Ir na, manau, kad čia gali iškilti tikrai konkrečių sunkumų. Ir viskas, ką sužinojome, išmokome kilus kriziai, juk buvo tai, kad informacijos rautai, informacijos tekėjimas, informacija skirta žmogui, kuris nori kažką nuveikti su savo pinigais. Ta informacija, kurią jis gaudavo, buvo nepakankama. Ir tai jau yra politinė pozicija teikti, kad žmogus, norėdamas investuoti pinigus turi taip investuoti, kad jie pasitarnautų realiosios ekonomikos finansavimui ir kad būtent tuo atžvilgiu reikia e, tai, būtent tai turint omeny reikia teikti informaciją. Bet prisiminkime Kipro atvejį. Tikrai Kipros situacija nepatidino indėlininkų pasitikėjimo. Žmonės deda pinigus į koinės Ir dėl parduodamų produktų pobūdžio ir jų, e, jų pasiūlos mes apie tai dar galime kalbėti su ponė Pietikainen. Ir noriu pasakyti, kad iškyla štai kokia rizika. Jeigu tik tai sudėtingiams produktams taikysim tas reikalavimus dėl informavimo, situacija bus ne, netinkama. Vartotojai turi suprasti, už ką jie moka, kur jie investuoja, padeda savo pinigus. Jeigu tik tai apie struktūrizuotus produktus teiksime informaciją, tai reikš, kad paprastesni pro, finansiniai produktai atsidurs nepalankioje situacijoje. Tie sudėtingi produktai yra susijęs su didesnė rizika, bet e, informacija, kurią pateiksime ir kurios pagrindį bus galima daryti palyginimus, e, turi būti kiek įmanoma išsamesnė. Tai tiek pirmininkė, tiek aš norėjau pasakyti, sureaguodama į du pasisakymus. Uh, Ačiū, ponė Berenč, diskusijas baigė baigiame. Dėl pakeitimų balsuosime komitete. Birželio 17-ąją plenarinėje sesijoje numatomas balsavimas rugsėje. Einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai 13 darbo tvarkės punktas. Antras pakeitimų svarstymas. Pranešimas draudimo tarpininkavimas. Žodis kolegai Langenai. Ačiū, aš žodžio neprašiau, nes klausimai ne, nenagrinėmi kartu, būtent dėl to žodžio neprašiau. Mielas kolega, vis dėlto aš manau, kad abu šie klausimai glaudžiai susiję. Mes e, kalbėjome apie draudimo tarpininkavimo direktyvą ir buvo teirautasi, kodėl e, kolegų pakeitimai dėl 24. Aš neatsižvelgiu kolegų pakeitimus dėl 24 ar 25 straipsnių. Viena iš priežasčių yra štai kokia jau yra atitinkamų taisyklių MIFIR ir MIFID ir mes neturime jų iš naujo e, peržiūrinėti. Dėl PRIPS reglamento, na, situacija buvo kitokia, nes PRIPS reglamentas e, RIPS reglamente bus išplėsta taikymos rytis ir taip pat ten bus įvestos taisyklės dėl atsakomybės. Dabar, e, jeigu mes kalbame apie draudimą, apie akcijas, tai pasakysiu, kad yra pateikta pakeitimų. Ir tie pakeitimai prieštarauja mano išsakytai nuomoniai. Yra įvairių pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl Finance Watch yra e, ir pasiūlymų dėl minimalių taisyklių. Taip pat noriu pasakyti, kad ir MIFID yra taisyklių dėl draudimo. Draudėjas turi suteikti visą reikalingą informaciją. Bet man atrodo, kad pripstam prieštarauja. Aš esu pasirengęs um, pagalvoti apie minimalius reikalavimus uh, informacijos dokumentams, pro, investiciniams produktams, jeigu tie reikalavimai nebus pernelyg griežti. Komisija siūlė paminėti tik finansinius investicinius produktus kolegų pakeitimuose tiek MIFID, tiek PRIPS kalbama apie tai, kad reikėtų viską išplėsti. Kaip ir komisija, taip ir aš manau, kad yra reikalinga teikti informaciją apie investicinius e, produktus smulkiems klientams, nes tai užtikrina didesnį skaidrumą. Prips jau kalbama apie mažmeninės prekybos produktų paketus. Ir komisijos pasiūlyme dėl reglamento yra siūlomos minimalios taisyklės. Man atrodo, iš esmės tai yra teisinga. Bet tai reiškia, kad komisija neįtraukė draudimo produktų be atspirkimo teisės galima būtų pagal, pakalbėti ir apie tai, ar apie tai atskirai kalbama EMD. Yra įtraukti investiciniai produktai su konkrečiu palūkanų dydžiu, taip pat vertybiniai popieriai, už kurias negaunama dividendų ir taip toliau. Man atrodo, kad iš tikrųjų yra kalbama apie rizikos produktus, kurie yra supakuoti paketą skirtą uh, E, smulkiam investuotojui. Draudimo tarpininkavimo direktyvoje situacija yra kitokia. Kolegų pakeitimuose nurodyta, kad draudimo tarpininkas turi prisimti atsakomybę už produktą. Man atrodo, kad tai yra teisinga. Produkto tiekėjas, manau, turėtų teikti tokią informaciją yra atitinkami teisės aktai ir kitose sritise, kur nurodyta, kad tarkim e, turėtų būti informacijos dokumentai apie investavimo strategiją, investavimo tikslą, susijusią riziką, kapitalo išmokėjimą, e, komisinį dydį, taip pat e, platesnė galėtų būti teikiama informacija apie turtą ir taip toliau draudimo tarpininkas turi tokią informaciją pristatyti, ją pateikti, bet nebūtinai turi būti atsakingas už jos turinį. Tai galėtų būti kompromisas. Jeigu tais atvejais, jeigu kalbama apie su fondais susijusius investicinius produktus, kalbant apie smulkiuosius investuotojus, viskas tai būtų perdėta. Uh, Aš manau, kad mes turėtumėm palikti vartotojų teisų apsaugą iš esmės MIFID. Informacija apie produktą turėtų būti reglamentuota PRIPS, na, o draudimo tarpininkavimo atsakomybė turėtų būti apribota ne, ne pačiu produktu, bet informacija, teisinga informacija ar konsultacija apie produktą. Iš tikrųjų, tema sudėtinga, sunku nubrėžti tą koskirą. skirą. Man atrodo, kad iš tikrųjų yra išplėsta taikymos rytis, ten yra paminėti ir investiciniai mažmeniniai produktai, tačiau pirmame straipsnėje kalbama tik apie investicinius produktus, nepaminėti smulkiai investuotojai. Toliau. Man atrodo, kad ne visais atvejais reikėtų teikti ir tą informacijos dokumentą. Pavyzdžiui, kompensavimo atveju. Man atrodo, kompensavimo klausimas turėtų būti reglamentuotas kažkur kitur. Ką gali duoti tokie informacijos dokumentai? Ar jie yra tam tikras pretekstas, ar tai yra iš tikrųjų minimali informacija smulkiam indėlininkui ar investuotojui, kaip kad buvo numatyta? Sekretariatas atliko palyginimą pateikė palyginamąją lentelę, ten palygino atitinkamus punktus komisijos pasiūlyme dėl MD ir ekon komiteto patvirtintų pakeitimų dėl MIFID galutinės versijos. Taigi, aš tikrai norėčiau, kad būtų rasta taisyklė dėl draudimo tarpininkavimo produktų, Tai neturėtų būti labai e, griežtos e, detalios taisyklės, bet apie tai turėtų būti kalba ne apie PRIPS, o EMD reglamente. Taigi, aš esu pasirengęs ieškoti kompromiso, tačiau tikrai nemanau, kad mes bandydami iš vanelės išpilti vaiką, kartu turime išmesti, išpilti vandenį turime kartu išmesti ir vaiką. Ačiū ponui Langenui, socialistų demokratų atstovo nėra, žodis poniai Beraš. Aš a, e, nesirengiu būti šešėlinė pranešėja, aš šį kartą kalbėsiu kaip pranešėja ir noriu paraginti to dokumento nevadinti PRIPS pavadinimu, mažmonių investicinių produktų paketo a, e, direktyvos, nes tas a, E, pranešimas yra labai svarbus, kalbant apie investicinius produktus. Taigi, pripsas tas dokumentas nebeegzistuoja. Turime kalbėti apie investicinius produktus, o tai ne tas pats dalykas. Tai užtikrina platesnę apriepti ir būtent tai siūlau pranešėjai, reaguojant į Wernerio Langeno e, pasisakymą. Man nekelia e, jokių problemų tai, ką jūs kalbėjote, minėdamas e, kitą susijusių dokumentą. Svarbiausia tai, kokia informacija bus suteikt, suteikta smulkiems indėlininkams. Aš taip pat nemanau, kad reikia pasiūlyti visą katalogą informacijos, kurios niekas neskaitys ir nesupras. Lyginant E, su pasiūlymais e, Solvability 2 pasiūlymų pakete. E, šešėlinių pranešėjų prašymų ir, ir atsižvelgiant į tai, kas siūloma dėl investicinių produktų, tie pasiūlymai. Bandysime to, kad tai išliktų iki galo, bet apimta ir apripta uh, visa informacija, kuri yra minima Solvability, solvability 2 pasiūlyme. Thank you very much indeed, Mrs. Beres, on behalf of the Greens, as there are no other... Ačiū, poniai Beres. Žaliųjų vardu žodės ponai Gigoli, kadangi kitų frakcijų atstovų nėra. Taip, norėčiau pateikti porą trumpų pastebėjimų. Pabandysiu susijęti šiek tiek abu klausimus. Pirmiausia, bendresnio pobūdžio pastaba. Dabar įpusėjame svarstyti problemas susijusią su tuo, kokius turėtumėm turėti finansinius teisės aktus. Dalis E, nuostatų yra finansinių priemonių rinkų direktyvoje, e, kitos nuostatos yra PRIPS reglamente, e, yra įvairių spragų, yra visokių nesusipratimų, kadangi dėrybos vyksta atskirose grupėse, vieni derasi dėl A ir nestebi, kaip vyksta dėrybos dėl B ir taip toliau ir panašiai. Tai aš norėčiau priminti, apie ką kalbėjo koordinatoriai. Vidutiniu laikotarpiu negalime taip dirbti kadangi tik tai užkrauname papildomą naštą praktiškai visiems, daugiausia e, atitinkamiems sektoriams ir reikėtų e, kurti nuoseklų teisės aktą. Tas, ta pati problema yra ir vartotojų paslaugų srityje. Pirmiausia, e, buvo daugybė teisės aktų, vieni numatė maksimalų sudėrimą, kiti minimalų, dabar turime nuseklesnę direktyvą. Aišku, ten yra e, skirtingi lygmenės suvienodinimo, to vadinamojo harmonizavimo, bet ir, kaip ir čia negalime e, dirbti taip vidutiniu laikotarpiu. Aišku, tai priemonė e, primama po e, krizės, bet reikia, kad, kad teisės aktas būtų proporcingas, tinkamas ir e, vakar komisijos narys Barnie e, paskelbė tam tikrą suvestinę to teisės akto ir mes turėtumėm tuo pasivadovauti ir mes turėtumėm judėti e, prie Europinio finansinių paslaugų kodekso ir tai mus visus suburtų, išvengtumėm nesusipratimų. Žinoma, yra tam tikras konfliktas, bet yra ir nesusipratimo. Bent jau man atrodo, kad dabar nelengva įvertinti Wernerio Langeno pranešimą, kuris iš esmės siūlo kai kuriuos klausimus vėl priskirti valstybių narių kompetenciją, kai tuo tarpu MISIT direktyva jau apima tam tikrus klausimus, uh, kuris jis nori e, sugražinti atgal. Na, na, dėl to aš nesu tikras. Ačiū sekretoriatui už pateiktą informaciją šio klausimu, kad būtų galima e, pasitikslinti šio klausimu dėl PRIPS. Iš dalies e, ginčiamės dėl skirtingų požiūrių. Pirmanš Bereš sakė, norime apimti viską, nes jeigu visko neapimsime, uh, E, įskaitant e, paprastosios vanilės produktus, e, tai tada bus jie diskriminuojami, nes nebus galima palyginti tų įvairių produktų ir pasieksime priešingo rezultato, remsime produktus, kurie yra nesudėtingi o turime remti sudėtingesnius produktus ir diskriminuoti mažesnio sudėtingumo projektus. Yra kas sako, kad jeigu reikės rinkti tokius duomenų lapus, tai tokių produktų bus dar mažiau. Tai iš esmės tą patį sakome, bet išvados skirtingos, bet turime rimtai viską aptarti, nes iš tiesų norime paprastesnių produktų, kurias būtų galima lengviau palyginti ir vartotojo požiūriu didelis sudėtingumas yra viena iš pagrindinių problemų. Mums reikia paprastesnių produktų, kuriuos būtų galima tarpusavę palyginti. Tai vienas iš tikslų ir pakeitimų pasiūlytų Derenšpe pranešimui, kad būtų tam tikros nuostatos um, dėl, dėl produktų. Tad uh, iš tiesų teikiami panašus argumentai, išvados daromos skirtingos. Tai uh, šitie teisės aktai labai svarbus, keista, kad toks mažas aktyvumas, tiek mažai dalyvių, nes reikia rimtai tai aptarinėti. Ir paskutinis mano pastebėjimas dėl KID. Dėl to, kas buvo kava atsakyta, dėl e, socialinės aplinkosauginės politikos, norėčiau e, paaiškinti mūsų logiką. Jau komisija siūlė įtraukti nuorodą į etiškų investicijų politiką. Aš tą rinką pakankamai gerai suprantu, nes e, nemažai laiko dirbau sektorijoje Rinkoje yra nemažai abejotinų pasiūlymų. Yra, kas sako, mes esam e, žalieji, ekologiški, bet iš tikrųjų tik apsimeta tokiais. Ir vartotojai nebežino, ar gali pasitikėti tais, kurie teikia, kad yra e, žaliai. Tai e, kit tai tiesiog paminėta, kad jeigu kas nors tik tai teigia sąžalysis, tai nereiškia, kad ir toks yra. Ir jeigu tai visai uh, išimsime, uh, tai uh, galėtumėm išvengti tokios painiavos apsimetimo žaliaisiais, kaip pavyzdžiui, ekologiškoje rinkoje, ką matėme, matėme didžiulę plėtrą, tada buvo nuspręsta įvesti ženklinimą kad būtų galima e, padaryti galą tokiam e, apsimetinėjimui e, ekologiškais. Ir kaip ir komisija siūlė, tokiu būdu nebaudinėtume vartotojo. Tai klausimas čia yra nepolitinis, nepolitinė prasme tai domina mane. Uh, mane domina tinkamas informavimas vartotojų apie e, etiškas investicijas ir e, iš e, sektoriaus atstovų girdėjau nemažą paramą tokiam pasiūlymui, kadangi tai galimybė išbristi iš painiavos ir tokiu būdu galėtume parengti augantį sektorių, kuris labai domina investuotojus. Manyčiau, kad iš esmės niekas nėra prieš tai, kad būtų remiama šitas sektorius ir finansinė rinka. Pagalvokime, kaip tai geriausia padaryti. Neuž, neužtenka vien tik tai tai išbraukti, kadangi rinkoje. Nemažai matom pavyzdžių, kai vartotojai apgaudinėjami, dėl to prarandamas jų pasitikėjimas. Ir aš žinau, kad daug kas prarado pinigus dėl to, kad patikėjo melagingai žaliaisiais pažadais ir dėl to manau, kad, todėl manau, kad dėl to to ir nereikėtų rimti. Toliau dėl rizikos matomumo tą patį būtų galima pasakyti. Jeigu, tarkim, yra labai sudėtingi grafikai, dėl, kaip pristatoma, pateikiama rizika, tai galų gale niekas nebesupranta, kas yra dėkinga, kas ne. Ir kaip tik tai todėl mes pasisakėme už tai, kad e, e, būtų pasiūlytas lengvai suprantamas, skaitomas sprendimas. Ir dar klausimas Verneriui Langenui. Nesuprantu e, kokias draudimo rušis norite įtraukti į prieš palyginti su tuo, ką siūlo komisija. Uh, ir e, ko nenorite įtraukti, kadangi e, čia reikėtų pasiaiškinti. Aš dabar matau, kadangi Europinio lygmenių per nelyg ilgai laukiame, valstybės narės dabar yra parengusios e, trumpą informaciją mažmeniniams klientams nacionalinių lygmenių, kai kas įtraukia draudimą, kai kas ne. Ir manyčiau, kad čia reikėtų uh, išgryninti šitą klausimą. Tokie mano trumpi pastebėjimai. Ačiū, ponia Gigaldai. Dar du šešėliniai pranešiai noriu pasisakyti. Visų pirma, socialistų frakcijos vardu Antolinas. Tu, Antolinai, kalbėsi? Ne. Dalyvavau diskusijose paskutinėme komiteto posėdėje ir pritruko laiko išklausyti visų. Ir e, mano pozicija nepasikeitusi, dėl aš nenoriu gaišinti laiko. O tada, dabar tada žodis ponui Oli Šmit. Ačiū pirmininkė. Apgalėstau dėl to, kad vėluoju. Galvojau, kad Svenas e, šitaip sureagavo į tai, kad aš vėlai atėjau, ne? Puiku. Atsiprašau, bet kokiu atveju, kad vėluoju. Manau, jog dabar svarstyti kompromisus nėra paprasta. Mes, kaip ir anksčiau, bandome pasiekti plataus konsensuso ir beveik visi pritarėme šiems pasiūlymams ir tikriausiai to ponas Langenas ir siekia. Galbūt reikėtų pabandyti ir, ir, ir ir išvengti papildomos biurokratijos kūrimo. Kalbant apie prips ir mifid ir pardavimo taisyklės, mes tikriausiai visi sutarėme, kad investicija nei produktai e, skirtingai traktuojami. Pavyzdžiui, e, maš, automobilio draudimas nėra investicinis produktas. Mes svarstėme kompromisus prip e, dokumentų ir, ir mane neramina tai, kad kai, kur, kai kurios jų nuostatos e, sutampa. Man atrodo, kad e, draudimo produktų aptarimas turėtų būti trauktas į RND2 direktyvoje. Kalbant apie draudimo produktus, aš siūlau taikyti MIFI direktyvos reikalavimus. E, jei e, pardavimo e, kažkokie standartai, kriterijai traukti, jie turi atitikti MIFI direktyvoje išdėstytus reikalavimus. Kalbant apie tarpininkus ir investicijų draudimus, tai e, draudikus, tai tai turi atitikti IMD nuostatas. Manau, kad reikėtų pakei... Reikėtų ap, ap, apsvarstyti Ashley Fox pakeitimus. Jis mano, kad investicinių produktų prekyba turi atitikti e, MIFID direktyvoje numatytas taisyklės, o ne IMD2 direktyvos reikalavimus. Kalbame apie nesudėtingų produktų pardavimą. E, Tačiau tai turi vykti atlikus atitinkamą testavimą, kaip numatyta MIFID e, direktyvoje, aš pritariu 168 pakeitimui, kurį teikia Gigoldas. Apreptis. Man iš principo rūpi vartotojų apsaugos sustiprinimas ir pagaidaučiau kiek įmanoma platesnės aprepties. E, tu, tu, vartotojai turi turėti galimybę palyginti, turi būti aiškios kainos, tačiau taisyklės reikia taikyti tiems tarpininkams, kurie e, pardavinėja e, papildomus produktus, pavyzdžiui, kelionių, kurie siūlo keliones arba automobilius Aš todėl, todėl palaikau pono Langeno e, pakeitimą 219. Reikalavimai e, registruotis yra svarbus. Patikiau pasiūlymus dėl trečio straipsnio pakeitimų, kad įmonės registruoti tuos agentu, agentus, už kuriuos juos prisima atsakomybę, interesų konfliktų valdymas, draudimas, investicinių produktų draudimas e, atsirado Jungtinėje karalystėje nuo balandžio pirmos. Visi tai žinome, jungtinė karalystė turi turėti galimybę išlaikyti tą draudimą. Yra 606 pakeitimas, kurį patikė Sharon Bowles ir aš ją pasirašiau draugi, draugę su ją ir manau, kad taip sukuriama erdvė tą draudimą išlaikyti. Kaip jūs žinote, aš pasirašau prieš drau, aš esu prieš draudimą taikyti paskatas visoje Europoje. Manau, tai svarbu yra bankams. Apie tai kalbėjome pasidėmi MIFID direktyvą ir mano pozicija atspindėta 589 pakeitime ir 24 pakeitime. Žinau, kad kai kurie kritiškai vertinsite mano uh, siūlymą aš siūlau e, įvesti visiško skaidrumo reikalavimą ir manau, kad mums pavyks pasiekti gerų kompromisų. Teikiu pakeitimą 24 straipsniui reikalauti visiško uh, informacijos atskleidimo apie visus komisinius mokesčius, apie, visu, apie atlyginimą mokamą pardavėjams Tačiau reikia atsižvelgti į būtinybę apsaugoti investicinius produktus. Kalbant apie septintąjį straipsnį, kur kalbama apie produktus neapimančius gyvybės draudimo, tai tokius produktus siūlančios įmonės turi priderinti savo verslo modelį ir vartotojams tokia informacija apie tos produktus bus teikiama jiems paprašius. Kaip sakiau pradžioje, Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti kiek įmanoma platesnio konsensuso, nes manau, kad tai yra svarbus dalykas. Ir jei visi bandysime, ir kaip žinote, esu padaręs klaidų, bet aš iš jų pasimokiau ir reikdamas pastaruosius pranešimus aš dalyvavau kompromisuose, aš pritariu kompromisais, man ne visada tai patiko, aš buvau kritikuojamas dėl kai kurių sprendimų, bet manau, kad būtent taip reiktų parlamente dirbti. Sėkmės, ponia Langenai. Thank you very much, uh, Mr. Smith. So if there is no other... Ačiū, ponė Šmit. Jei daugiau niekas neprašo žodžio, tuomet žodis dar kartą pranešėjai ponui Langenui. Ačiū. Aš... Uh, kolega Šmit. Atidžiai klausiausi. Iš esmės jo poziciją e, rėmiau dėl tų ir nepritariu tik vienam dalykui. Dėl kompensacijų arba atlyginimų ar kaštų e, atskleidimo. Taigi, kalbant apie draudimo tarpininkavimą, tai draudimo tarpininkas negali prisimti atsakomybės. Kalbant apie produkto kokybę, atsakomybę už produktą, tai už tai yra atsakingas produkto gamintojas, o ne tarpininkas. Tokia yra mano pagrindinė pozicija. Aš pritarčiau vienai informacinio dokumento formai, standartiniam formui, jeigu ten nebūtų pernelik daug informacijos. Pane Beres ir kiti kolegos, teikdami pakeitimus, tokį informacinį dokumentą vis dėlto išplėtė ir man atrodo, kad įprastinė draudimo veikloje tai nebūtų tinkamas požiūris. Komisija siūlė įtraukti į taikymo sritį gyvybės draudimą, dar keletą aspektų, kur galėtų MIFID. Na, o PRIPS taikymos ryties nereikėtų išplėsti. Jeigu aš esu teisingai informuotas, tokia yra likščiolinė ir tarybos pozicija. klasikiniai draudimo produktai neturėtų patekti į šį dokumentą. Ir aš prieštaraučiau tam, kad tarsi per užpak, užpakalinės duris būtų prastumta, prastumti visi e, draudimo produktai. Tarkim, Vokietijoje e, kai kurie žmonės gali gauti ir papildomą e, profesinę pensiją Ir aš manau, kad, tarkim, tokia atveja neturėtų čia patekti, nes nėra jokios rizikos. Apie tai, aišku, galima diskutuoti. Toliau e, atsakomybė už produktą e, ir atsakomybė už informacinį dokumentą. Kas už tai turėtų būti atsakingas? Na, aš nemačiau visų tų pasiūlymų, kuriuos jūs įvardėte, bet manau, kad sekret... bet sekretariatas yra pateikęs tam tikrą pasiūlymų santrauką. Jeigu mums pavyks susitarti, tai gana greitai galėsime pateikti kompromisu. Ir tai viršis komisijos pasiūlymą dėl EMD bet manau, kad vis tiek to nereikėtų įtraukti į PRIPS nes išpilsime iš vanelės su vandeniu ir vaiką. Tikrai norėčiau rasti kompromisą. Tikrai nemanau, kad ekstremali pozicija galėtų būti kompromiso pagrindas. Taigi kreipiuosi ponus Gykolt ir Pitikainen. Tikrai jūsų radikalūs pasiūlymai nesulauks mano pritarimo dėl tos bazinės informacijos, kuri turėtų būti teikiama investuotojui, iš tikrųjų neturėtų būti sukurta tokia didžiulė biurokratinė našta. Dėl to produktas tik pabranktų, jis taptų sudėtingesnis ir investuotojas e, atsidurtų tokia pat situacija, kaip ir akcijų atveju. Tos informacijos tiek daug, kad investuotojas tiesiog išsigasta ar pabėga. Taigi, galima E, siūlyti daugą, bet nepamirškime tikslą. Aš tikrai norėčiau, kad draudimo tarpininkavimas būtų kokybiškesnis, kad jis vyktų vienodomis sąlygomis. Jeigu kažkoks produktas yra siūlomas internete, tai irgi turėtų būti tokios pačios sąlygos. Už produktą turėtų būti atsakingas jo kuriejas, gamintojas, o ne tarpininkas. Nemanau, kad reikėtų kartoti tas klaidas, kurios buvo padarytos Junktinėje karalystėje ar Suomijoje. Buvo įtraukta nepriklausomo konsultanto e, apibrieštis, buvo draudžiama mokėti už konsultaciją ir dėl to tikrai tokių produktų buvo parduota labai mažai. Žmonės tiesiog išsigando. Uh, Buvo manyta, kad vartotojai labai gerai gauti visą labai išsame informaciją, bet žmonės tai tiesiog gazdina, galbūt pakaktų minimalios informacijos. Ačiū. Taigi, manau, esu pasiruošęs ieškoti kompromiso su kolega Oli Schmidt. Ar pavyks rasti e, kompromisą su Pervonš, nežinau, mes jau metų metus kovojame, tai nežinau, ar šį kartą rasime kokį kompromisą. Labai ačiū ponui Langė. Baigiame svarstyti šį klausimą. Kitas darbo atverkės klausimas. 14 punktas, kiti klausimai, kurių nėra ir tai lieka paskelbti, kad kitas posėdis vyks kitą ketvirtadienį, birželio 6 nuo 9 ryto iki 12.30. Ačiū visiems.